So, ich bitte doch alle, die Plätze einzuheben. Prašau visų sėstis vietas, pradėsime darbą. Mit dem Tagesordnungspunkt 15. Eikime prie 15 darbo tvarkės klausimo. Tai yra fluorintos šiltnamio efektą sukeliančios dujos. Norėčiau suteikti žodį pranešėjui. Ponai Eichhaut, kai tik jis bus pasiruošęs, trumpai pristatyti šį klausimą. Oh, Ačiū, pirmininkė. Kaip visi tik bandžiau susidėlioti viską, taigi dabar dėl F dujų. Jeigu tokie dalykai kaip, pavyzdžiui, apivartinių taršos leidimų sistema neveikia, tai turime kažką kitko daryti, pavyzdžiui, per F reglamentą susijęti. Taip, tuos dalykus, kas balsavote prieš apivartinius taršos leidimus praeitą savaitę, apsidžiaugsite, kad šią savaitę kaip kompensaciją turime šį klausimą. Tai yra antras keitimasis nuomonėmis Pirmasis buvo bendresnio pobūdžio, kur komisijos pasiūlymas buvo pateiktas. Dabar mano pasiūlymas ir pakeitimai. 415 pakeitimų yra pateikta iš viso. Dabar su šešėliniais mes dirbame dėl kompromisinio pakeitimo. Ir visų pirma, labai noriu padėkoti šešėliniams pranešėjams už. Uh, bendradarbiavimą, intensyvų bendradarbiavimą rengiant kompromisinius pakeitimus. Aš manau, kad ten, kur galėsime rasti kompromisu, tai bus, aišku, tas priedas, kur yra draudimai dėl pateikimo į rinką, taip vadinami tie draudimai, didžiulis tas priedas. Tai dabar mes uh, dirbame ieškodami kompromisų. Turime, aišku, ADS reglamentą su palaipsnišku atsisakymu ir uždraudimu, bet be to, aišku, reikia ir tam tikrų nukrypti ir leidžiančių nuostatų, įvairių išlygų, kad visoms pusėms tas tiktų ir mes dirbame dėl kompromiso. Esu tikras, kad tikrai galėsime pasiekti gerų rezultatų. Toliau yra dar draudimas, kur mes bandame, bandome išsiaiškinti ir kompromisų ieškome. Čia reikia, aišku, galvoti, kokį turėsime kompromisą dėl palaipsniško atsisakymo tvarkaraščio, nes kol kas pasiūlyme neaišku dėl panaudojimo. Ir aš galvau, kad um, iš tikrųjų reikia um, galvoti ir kiek um, plačių užmojų galės būti mūsų palaipsniško atsisakymo tas tvarkaraštis. Ir mes turime glaudžiame nedarbiauti su komisija, aišku, sieksime kompromisų dėl mokymo, akreditavimo, mokesčių rinkliavų sistemos. Taip pat vyko apsikeitimas mm, nuomonėmis ir dėl to. Ir, na, aišku, yra dar vienas klausimas. Tai yra iš anksto numatytas draudimas su apmokėjimu ir mes galvojame, reikės galvoti, ar čia reikšio kompromiso. Uh, bet dar kol kas glaudžiai bendarbiaujame dėl to. Tai gal tiek labai vertinu bendarbiavimą su šešėliniais pranešėjais, nes tikrai visi yra pasiryžę siekti bendros pozicijos tam, kad šis klausimas judėtų į priekį. Noriu padėkoti ir komisijai už tai, kad ji tikrai atvirai pažvelgė visus tuos klausimus. Uh, Mm, stengiasi padėti mums įveikti ir techninius dalykus, kurių tikrai yra daug. Noriu padėkoti tarybai, pirmininkaujančiai Airijai, bet taip pat ir artėjančiai, e, pirmininkavimą perimsinčiai Lietuvai. Mm, tikrai yra stengiamasi dirbti kartu, kad tarp visų institucijų būtų susitarimas, kad tikrai būtų pasiekta bendro rezultato. Taigi, dėkoju šešėliniams pranešėms. Richard, Jūs esate šešėlinio pranešėjo šešėlinis pranešėjas, tai aš lauksiu dabar jūsų komentarų. Labai ačiū. Dabar EPP frakcijos vardu, panas Bankiai. Bet e, vietoje pasisakys Richardas šiandien. Ačiū. Šešėlinis pranešėjas negalėjo atvykti, šiandien jis atsiprašo, bet aš pasisakysiu jo vardu. Ir savo vardu asmeniškai norėčiau padėkoti BAS už jo pasirinktą darbo metodą. Jis tikrai puikiai su visais bendradarbiavo, e, orientavosi į tikslą. Aš galiu pasakyti, kad be abejo mes iš esmės pasisakome už komisijos tekstą. Pranešime siūloma ir papildomų elementų, jie mums kelia problemų. Vis dėlto sieksime kompromisu ir tikiuosi, kad pavyks jos rasti. Dėl savs bendrudimo aptarnauti ar techniškai prižiūrėti tam tikrą įrangą. Mes norėtumėm, kad būtų 50 tonų, ne 40 tonų. Toliau vietoj 2050 metų mes tam pritarėme, bet norėtumėm kai kurių išimčių, kai kuriems sektoriams. Aš manau, kad turėtumėm numatyti kai kurias išimtis pavyzdžiui, prieš gaisriniai apsaugai elektros srityje yra keletas sektorių, kur tikrai labai sunku rasti alternatyvas. Taigi manau, kad turėtumėm nepamiršti mūsų tikslą, bet atsižvelgti į techninio įgyvendinimo aspektus. Neturėtumėm e, iš vanelės kartu su vandeniu išpilti ir vaiko. Turime būti atsargus. Dėl uh, minus 50 e, laipsnių. Čia, man atrodo, kad jau pirma, pirmame e, variante galime rasti kompromisą. Dėl pakartotinio užpildymo, recharge. Aš manau, kad vis dėlto kyla rizika, kad transportuojant uh, dujas, yra ir nutekėjimo rizika. Reikia atsižvelgti į aplinkos apsaugos aspektus. Kalbant apie fluorintas dujas, tai kaip, kai, kaip sakė mūsų kolega Eichhout, dar iš tikrųjų reikia į daug aspektų pasigilinti, kol kas neturėjome galimybės visko šanalizuoti, kol kas negalime viskam pritarti, bet iš esmės BAS yra teisus, sakydamas, kad kovojant su klimato kaita reikėtų stengtis įvairiose sritise imtis atitinkamų priemonių. Florintų dujų sektorius yra tikrai labai svarbus. Jeigu čia nesimsime e, priemonių, tai ateityje turėsime problemų, nes tokios florintos dujos labai ilgai išlieka atmosferoje, taigi reikėtų ieškoti ir tam tikrų alternatyvų, bet iš esmės norėčiau Bas padėkoti už šio darbą. Ja, glaub... Džiolainan. Ačiū. Na, iš tikrųjų, panašu, kad įvairiose sritise pavyks rasti kompromisus. Ačiū Bas Eichhout už visą koordinavimo veiklą, kurią jisai užsiemė. Iš tikrųjų, kaip sakė kolegos, fluorintos dujos 10 procentų yra atsakingos už klimato atšilimą ir tai nėra smulkmena, 10 procentų tai jau daug tarkim, visas žemės ūkis sudaro 12-13 procentų. Taigi šios fluorintos dujos tikrai yra e, labai e, svarbios kovojant su klimato kaita. Uh, Spalio mėnesį Kijeve bus bandoma pasirašyti tarptautinį susitarimą dėl florintų dujų. Viskas vyks pagal Monrealio protokolo kontekstą. Taigi, aš manau, kad visai vertėtų pasigilinti į, e, į viską ir Monrealio protokolo kontekste. Anomet mes įvesdami draudimą davėme aišku signalą rinkai um, rinka reagavo ir man atrodo, kad dabar, kad anuomet buvo nustota naudoti tam tikrą dujų rūšį ir dabar atėjo laikas fluorintoms dujoms. Reikėtų nustatyti aiškę datą, iki kada reikia baigti naudoti fluorintas dujas. Tuo labiau, kad yra įvairių alternatyvų. Uh, Mes žinome, kad e, įvairias įmonės įvairiose ES valstybės, valstybėse narėse siūlo įvairias iniciatyvas. Tai yra įmonės e, iš, Ispan, iš Ispanijos, Italijos, Graikijos, ne vien tik tais firmas iš Prancūzijos, Vokietijos ir Junktinės karalystės. ES rinkoje yra daug įmonių, kurios laukia kuomet bus pradėtos naudoto e, e, florintų dujų alternatyvos, nesukeliančios problemų aplinkai. Taigi aš manau, kad tikrai reikėtų pasinaudoti draudimais. Ir reikėtų punktą, kur būtų numatytas tam tikros išimtis. Maničiau, kad komisija turėtų pasiūlyti išimčių, tarkim, valstybės narės prašymų. Galbūt kažkokia valstybė narėje yra koks nors sektorius, kuriam reikėtų išimčių. Tačiau ta spraga, tai išimtis turėtų būti kiek įmanoma e, siauresnė, nes jeigu išimtis bus pernelik plačios, mes nieko nepasieksime dėl draudimo aptarnauti ar techniškai prižiūrėti tam tikrą įrangą. Man atrodo, kad tai yra uh, E, gera idėja, būtų galima naudoti perdirbtas dujas e, šioje srityje, o ne naujai pagamintas e, florintas dujas. Tai yra toks instrumentas, kuriuo iš tikrųjų galėtumėm pasinaudoti. Toliau, pre-charge pen. Pramonė. turėtų tiksliai žinoti, uh, koks yra ger, geriausias metodas, tą turėtų pasakyti komisija. Aš manau, kad mes turime atsižvelgti, komisija turi atsižvelgti į pramonės sektoriaus susirūpinimą, įmonių susirūpinimą. Be abejo, e, gamintojai turi prisimti atsakomybę, reikėtų galvoti apie perdirbtų dujų naudojimą. Mes pateikėme atitinkamą pakeitimą, kurio numeris 165 165. Dabar dėl e, mokesčio arba rinkliavos. Mes dujas naudojame beveik visose pramonės rytise ir jeigu tai yra teisingai daroma, tai iš tikrųjų reikia daug išlaidų ir priežiūrai, kontroliai, darbuotojų apmokymui. Uh, kai kas tai daro, kai kas nedaro. Ir buvo tokia idėja, kad ES čia turėtų teikti irgi pagalbą, kaip kad teikia pagalbą įvairiose kitose srityse. Ir tas mokestis rinkliava pasitarnautų tam, kad ES galėtų teikti pagalbą. Aš manau, kad pačiame teisės akte nereikėtų nurodyti e, konkreč, konkretų mokesčio dydį, ar 10, ar 20, ar 15 eurų. Jeigu toks mokestis būtų, jis turėtų būti renkamas europinių lygmenių ir jis turėtų būti administruojamas pagal LIFE programą. Aš kol kas dar negirdėjau jokių puikių alternatyvų, kas galėtų valdyti um, šias lėšas. Aš manau, kad apie tai dar e, reikėtų diskutuoti, dėl to dar reikėtų dėrėtis, kol kas šis klausimas dar nėra visiškai spręstas. Baigdamas noriu padėkoti kolegai Eichhout ir kitiems kolegoms. Iš tikrųjų, daugeliu atveju mes galėsime rasti kompromisus. Man atrodo, kad alternatyvų yra rinkoje. Ir galbūt jų yra daugiau negu kad mūsų informuoja e, suinteresuoti lobistai. Lobistai vykdo labai aršią veiklą, kaip visada. Man atrodo, kad čia svarbus vaidmuo gali tekti ir Europai. Galbūt e, galų gale e, Europa galės išsivaduoti nuo tų medžiagų, kurios žaloja aplinką. Dabar skaitau šešėlinius pranešėjus ir kitus kalbėtojus. Ar dar kas nors norėtų pasisakyti, jeigu nekalbėtų į sąrašas baigtas? Kolega Silakakis, prašom. Well, uh, thank you. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš visų pirma norėčiau uh, padėkoti už gerą prieimimą, gerą atmosferą ir už atvirumą sprendžiant šį dosiją, kuris yra labai svarbus. Taigi, tokioje pat atvirumo ir nuoširdumo dvasioje ir aš norėčiau pakalbėti. Šis reglamentas neturės vienodo poveikio visoms ES dalims. Dauguma fluorinuotų dujų, ypač oro kondicionavimo sistemose, yra naudojamos Europos pietuose, o alternatyvas yra gaminamas šiaurėje. Aš girdėjau Džiulanin minint e, Graikijos įmonę. Uh, Mes su jais nesusitikom. Jie net nebandė mūsų pasiekti Graikijoje. Taigi, realus klausimas būtų toks, ar ne, ar yra graikų bendrovė, yra milijonai jų, e, kuriuose dirba nuo vieno iki trijų žmonių. Todėl būkim realistiškesni šio požiūriu ir atskirkime aiškiai tą šiaurės pietų aspektą. Taip pat, kaip žinia, skiriasi klimatas. Dėl to alternatyvų panaudojimas pietuose tampa brangesnis. Tokia jau realybė. E, pasiūlytas pranešėjo sprendimas, mano nuomonė, gali pasiteisinti, bet reikia įvesti mokestį. Negalima leisti, kad e, e, sprendimas dėl apmokestinimo būtų priimtas tik vėliau. Graikijoje yra sakoma, po to, kai išeini iš tos vietos, e, kur pinigus reikėjo mokėti, niekas nebepripažįsta jokių klaidų. Todėl mes turim žinoti, apie ką kalbam. Jeigu norim nustatyti konkrečią kainą, tai Aš savo pakeitime rašau protingesnė, manau, kaina 10 eurų vietoj 20. Ir taip pat manau, kad galėtumėm paminėti e, Europos prekybos taršos kvotomis sistemos e, tarifus. Kita kartą būtų lengviau tada e, kalbėti apie kvotų atidėjimą, backloading. Taigi, e, mokestis turi būti nustatytas ir jis turėtų būti taikomas atsižvelgiant į kai kuriuose mūsų teisės aktuose numatytas sąlygas. Negalima leisti, kad Europos komisija savo ruoštų nuspręstų tokį dalyką. Tai yra politinis klausimas. Žinoma, techninė pusė turi sutvarkyti komisija, tačiau kaip mokestis bus paskirstytas, kokiu pagrindu. E, turėsime nuspręsti čia. Dėl tų draudimų. Manau, kad draudimus reikia palikti ir aš esu pasirengęs čia siekti kompromiso, tačiau taip pat reikėtų stengtis optimaliai sumažinti šio teisės akto ekonominius kaštus. Kalbame apie gana didelį, didelę ekonominę kai, ūkio kainą, ypač e, kai kalbam apie sąlygų nustatymą, bet žinom, kad temperatūra uh, E, yra labai aukšta vasara tose šalise, kuriams bus tai taikoma. Todėl vienas iš veikimo būdų būtų įvesti e, panaudotų antrinio naudojimo florinuotų dujų sistemą, kai tik tai tai įmanoma padaryti. E, Nes dabar mes nežinome, kas e, atsitiks su tomis dujomis, jeigu nebus sukurta gera perdirbimo rinka. Galim tikėtis, kad tos dujos bus surinkamos ir panašiai, bet dauguma jų išeis į atmosferą. Ir tada jau mes nieko negalėsim padaryti. Taigi, turime sukurti stiprią e, perdirbtų florinuotų dujų rinką. Ir tada naujosios nuostatos būtų žymiai e, konstruktyvesnės ir veiksmingesnės realiai. Aš pasiūliau, kad e, būtų numatyta galimybė išplėsti iki 18 mėnesių, e, jeigu jūs naudositės tik tai perdirbtomis dujomis tam tikros rūšies kategori produkto kategorijoje. Taigi, E, žmonės turi būti skatinami rinkti tokias dujas. Nes realiai dabar mes nežinome, kur tokios dujos yra. Jeigu kas nors sako, kad e, egzistuoja visų e, įmonių ir įrenginių, e, kuriuose tokios slaninuotos dujos šiandien yra naudojamos sąrašas, tai e, netikėkit, nes realiai mes nežinom, kur tos dujos yra pasiskirščiusios. E, rinka yra labai stipri. E, turime dėl to e, skatinti antrinio panaudojimo sistemą, nes kitaip daug florinuotų dujų išeis į atmosferą, o mes to tikrai nenorime. E, dabar dar dėl to draudimo aptarnauti ir techniškai prižiūrėti, kuris būtų taikomas ilgesniam laikui. Toks draudimas gali būti taikomas ir įrenginiams, kurie dar e, nebaigė savo efektyvaus eksploatavimo laiko. Ir e, pagalvokite, kaip e, e, bus sudėtinga, jeigu jūs turėsit nueiti pas mėsininką ar kokį kitą maisto produktų pardavėją ir pasakyti, kad turėsit investuoti daug pinigų, kad jūsų turimi renginiai būtų atnaujinti. Aš manau, kad tas draudimas aptarnauti ir techniškai prižiūrėti turėtų e, būti taikomas su tam tikrų pereinamojų laikotarpių, kad e, sušvelnintas būtų naujų e, reikalavimų įvedimo poveikis. Tuo aš ir baigsiu. Ačiū. Labai ačiū kolega už tokį įdomų pasisakymą. Toliau žodis kolegai Kelenan. Uh, ačiū pirmininkė. Aš irgi visų pirma norėčiau padėkoti pasaihautui pranešėjui. Tikrai su dideliu entuzijazmu ir gerų humorų pažvelgiai savo užduotį. Aišku, kartais jo žalesis entuzijazmas skatina jį per nelik daug reglamentuoti gal kai kurias rytis, na, bet mes pasistengsime jį sugražinti į teisingą kelią. Uh, iš esmės mūsų frakcija remia tą tikslą, kad reikia siekti e, klimatui palankesnių e, alternatyvų e, F2joms, tačiau mūsų pagrindinis principas yra toks, kad reikia ekonomiškai ir techniškai įmanomą variantą pasirinkti, kad nebūtų pernelyg didelės naštos, nereikalingai didelės naštos sukurta ypač mažoms įmonėms. Dabar išėlės aptariant klausimus, visų pirma, reikėtų kalbėti apie laipsnišką mažinimo grafiką. Mes galvojame, kad vis tik tai tai ankstyvo atsisakymo žingsniai gal yra pernelyg greiti, pernelyg sunkiai e, įgyvendinami. Aišku, mes suprantame, kad e, pavyzdžiui, tarkim, e, reikėtų tokių šaldiklių, kur mažai būtų tokių dujų, tačiau vis tik tai dar kol kas komerciškai mažai yra prieinamų alternatyvų, technologijos dar tik tai vystomos, tai mes uh, pritartumėm penkto priedo pakeitimams, kurie siūlytų e, labiau e, lengviau gyvendinamą laipsniško mažinimo grafiką. Dabar dėl aptarnavimo draudimų galbūt mes ne visuomet, e, kaip prieštarautumėm draudimams bendrai, ten, kur yra įmanoma pritaikyti tokius draudimus, pavyzdžiui, būtiniam šalituvams, tačiau galvojant apie kitus draudimus, jeigu mm, FS6 stacionali šalinimo įranga irgi būtų įtrauktos, tai tai mes prieštarautumėm tokiam išplėtimui taikymas srities. Toliau dėl aptarnaimo draudimo, um, kai įranga jau yra pasenusi, kai jau nebėra prasmės ją dar remontuoti, kažką pakeisti, tai reikėtų, aišku, jau atsisakyti to aptarnavimo. Toliau, 40 tonų CO2 mes sakytumėm, kad 2017 sausio 1 diena būtų pernelyg ankstyva data. Jeigu tokia data būtų anks, tokia ankstyva, tai reiškia, kad daugelis, didelė dalis įrangos taptų pasenusi, nors iš tikrųjų dar nebūtų pasenusi kitos datos. Aš manau, kad pas tikrai nepritartų tam, kad reikėtų atsisakyti įrangos, kai dar nėra tikrai pasenusi. Toliau, tu vienas penkiasdešimt mm, apgalbėtumėm dėl tų medžiagų, kurios ozoną e, ardo. E, toliau dėl mokymo sertifikavimo irgi pateikėm 8 straipsnių e, pakeitimų. Mūsų motivacija paprasta. Verslas visoje ES deda didelės pastangas, kad įgyvenintų dabartinius reglamentus. Uh, Ir toliau dėl didesnio mokymo ar sertifikavimo programų, kad komisijos e, būtų minimalus reikalavimai vykdyti, tai jeigu dabartinė tvarka būtų pakeista dar labiau, tai būtų pernelik brangu ir pernelik daug naštos būtų sukurta verslui. Dėl paskirstimo mokesčio mes galvojame, kad e, tai iš es, labai iš esmės pakeistų reglamentą ir metinė kaina labai išauktų, visai neaišku, kaip būtų vertinti pagal šį mechanizmą regioniai skirtumai ir mes abejojame, kaip tai tai būtų įmanoma įgyventi praktikoje. Taigi e, kaina ir administracinė kaina bus pernelik didelė, tai administracinė našta bus pernelik didelė, mes negalime pritarti. Dėl deleguotų aktų pabaigai bendrai neramina mūsų pernelik, mūsų pernelik platus deleguotų aktų naudojimas, ypač mes norime pabrėžti susirūpinimą, kad yra komisijai e, suteikiamas pernelik plačios e, teisės 9 straipsnio 3 pastraipa, pavyzdžiui, dėl nukrypti leidžiančių, dėl išimčių taikymo. 211 mūsų yra kritiškas toks pakeitimas, kur e, mes sakome, kad valstybės narės galėtų pareikalauti komisijos e, pritaikyti riboto laiko e, išimtis tam tikriems produktams ar technologijams, kur dėl, reikia dėl saugos ar kitų priežasčių tą padaryti. Na, aš esu tikras, kad tik grįšime mes prie tų klausimų ir noriu padėkoti pranešėjų šešiliniams pranešėjams. Mes tikrai, manau, toliau glaudžiai bendradarbiausime. Ačiū. Herr Wils. Zuerst möchte ich mich Ačiū. Visų pirma, norėčiau padėkoti pranešėjui. Jau pirmo sustikimo metu jis labai stengiasi rasti subalansuotą kompromisą, dėl kurio būtų galima balsuoti. Pranešime yra keletas spragų, taip pat ir komisijos pasiūlyme. Komisija iš esmės numato tik uh, tokių dujų uždraudimą. Uh, bet e, to nepakanka. Tam, kad e, florintų dujų nebeliktų atmosferoje, reikia iškių draudimų. Ir aš manau, kad jie turėtų įsigalioti netrukus per ateinančius metus florintos dujos jau turėtų būti keičiamos kai kuriuose sektoriuose 2015 metais, kai kuriuose 2020 metais, o kai kuriais išimtiniais atvejais dar vėliau po 2020 metų. Tai tikrai yra įmanoma. Reikėtų užtikrinti, kad Štai ką, kai e, gamintojai sustabdo dujų naudojimą tik tada, kai iš jų iš to pareikalauja, iš jų to pareikalauja Europos Sąjunga. Įmonės anksčiau e, į kitus e, būdus neinvestuoja. Jeigu būtų įvesti konkretus draudimai, tai jie ne tik pasitarnautų aplinkai, bet padėtų uh, E, įmonėms planuoti. Bet vis dėlto nereikia numatyti per nelik daug išimčių. Kalbant apie pateiktus pakeitimus, aš išvelgiu pavojų, kad bus daug išimčių ir dėl to e, bus labai susilpnintas visas reglamentas. Būtų neproduktyvu suteikti galimybių valstybėms narėms prašyti praktiškai neribotų išimčių. Aš tikiuosi, kad čia mums pavyks suformuoti gerą, subalansuotą poziciją. Dar kartą norėčiau pabrėžti štai ką. Reglamentas tik tada pasieks e, savo tikslą, kai mes užkamšysime visas spragas. Ir, jas, e, ir kitaip, nes kitaip nieko nepakeisime, kitaip neužtikrinsime geresnės klimato apsaugos. Ačiū. Dabar e, žodis ponui Kramer. Ačiū pirmininkė. Be abejo, aš nesu šešėlinis pranešėjas, tačiau a, e, džiaugiuosi, kad kompromisai jau visai netoli. Aš jums tikrai pritarsiu, tikiuosi, kad jie bus a, e, teisingi. Kaip kad sakė pranešėjas pradžioje, mes backloading turime kompensuoti šiuo reglamentu. Florintos dujos yra naudojamos tam tikrais techniniais tikslais. Ir iš tikrųjų nėra viskas labai paprasta. Turiu keletą pastabų. Pasistengsiu kalbėti trumpai jau anksčiau kalbėjo kolegos, viską pasakė. Komisijos pasiūlytas face down yra tikrai labai ambicingas tikslas. Bet tokios uh, nuostatos dėl phasing down daug kainuoja. Pagal komisijos pasiūlymą viskas tikrai netrodo realistiška. Manau, kad reikėtų pakoreguoti komisijos pasiūlymą dėl e, draudimo naudoti tokias dujas techninėje priežiūroje. E, yra tokių renginių, kurie šiuo metu dar yra naudomi, jie nėra nurašyti ir juos siūloma pakeisti. Kalbam apie tai, kad virš penkias tonas uh, sveriantis renginiai, kurie naudoja tokias dujas po 20 metų neturėtų būti naudojami. Man atrodo, kad tai nelabai praktiškas požiūris. Aš pats pateikiau pakeitimų, tikiuosi, kad jos bus atsižvelgta kompromise. Dėl alternatyvų apie tai jau kalbėjo ir Džo Leinen. Be abejo, viskam yra alternatyvų, tačiau reikia atsižvelgti į štai ką, kuo yra didesnis klimat, pavojus, kad e, klimato e, kaita, e, kuo didesnis pavojus, kad įrenginys įtakoja klimato atšilimą, tuo didesnė rizika, kad jis gali užsidegti. Tai yra fizikinis dėsnis. Yra ir tokių įrenginių, kurie tausoja aplinką, tačiau jie sunaudoja daugiau energijos. Galbūt e, ne viskas, ką sako pramonė, visą laiką yra teisinga. Reikia priimti sprendimą kiekvienu atskiru atveju. Ta pati galėčiau pasakyti ir apie vadinamąjį pre-charge ban. labai svarbu ir čia labai gerai įvertinti visą situaciją ir rasti tokį sprendimą, kuris funkcionuotų praktikoje. Ir dar viena pastaba. Jeigu mes kuriame phasing down nuostatas, jos turėtų galioti ne tik ES gamintams, bet ir importuotojams, nes kitaip bus iškreipyta konkurencija. Aš manau, kad vis tiek uh, vidaus rinkoje tos pačios nuostatos turėtų galioti ir gamintojams, ir įrenginiams iš trečiųjų šalių. Merci, Ačiū pirmininkė, kalbama kalbame apie tokią, tokį klausimą, kuris gali atrodyti labai techninio pobūdžio, tačiau aišku, kad jis turi labai svarbių aplinkosauginių ekonominių padarinių. Man atrodo, komisijos e, visa argumenta, argumentacija yra priimtina ir kai įsiskaitai pranešėjo pranešimą, yra tokių pasiūlymų, kurie, man atrodytų, kai kurie nerealistiški. Man neramina, pavyzdžiui, tokie pasiūlymai, kuriuos sunku gamintojams bus įvykdyti. Tai manau, kad reikia daugiau realumo tame pranešime, reikia daugiau palikti laiko ir veikimo laisvės pramoniai Reikia pripažinti, kad kai kuriais atvejais teks pritaikyti tam tikras išimtis e, specifinėse srityse. Pavyzdžiui, mediciną paminėčiau, yra tam tikrų produktų, kurie yra skirti e, žmonių gyvybėms gelbėti ir yra florintų dujų, pavyzdžiui, inhaliatoriai, tarkim. Man atrodo, juk sveika yra galutinis mūsų tikslas, tad būtų svarbu e, numatyti tokias išimtis. Taip pat Kiti kalbėtojai jau sakė, kad reikia atsižvelgti į vietos klimato um, specifika yra, pažiūrėjau, šiaurėje šalčiau, Europos vietose šilčiau, taigi, pavyzdžiui, kai kuriais atvejais galbūt vien tik tai CO2 viskas skaičiuoti nebūtų tinkama. Ir reikėtų galvoti apie altern, gal, galimas alternatyvas į gyvybingas alternatyvas, kurios atspindėtų rinkos realijas. Ir čia, man atrodo, prieš uždraudžiant e, florintų dujų naudojimą, visų pirma, turime būti tikri, kad yra alternatyvų. Dabar dėl terminų mm, draudimai turi būti numatyti su terminais, kurie būtų protingai nustatyti. Ir reikia atsižvelgti, aišku, į poveikį MVI. Uh, Ir labai svarbu galbūt nuo to draudimo atleisti tuos, kurie labai mažai naudoja tokių produktų arba kurie naudoja juos labai žemomis temperatūromis, kur pavyzdžiui, taip pat kalbėčiau ir apie um, perdėtus šaldiklius. Be to dar galvojant apie tos asmenys, kurie turi dirbti su FSC6, tai uh, Mm, ir, ir tomis dujomis čia reikia, aišku, galvoti apie mokymą ir sertifikavimą, bet nereikia galbūt uh, tokio apmokymo tiem, kur yra FCS6 um, termiškai uždara įranga, nes ten visiškai nėra galimybės jokio sąlyčio su to, tomis dujomis. Uh, Bet šeši, man atrodo, būtų techninių požiūrių pavojinga visiškai uždrausti, nes visų pirma reikia įvertinti alternatyvas ir tik po to numatyti draudimus, ypač kai eina kalba apie tokią naują įrangą. Tai tiek noriu pasakyti. Vielen Dank. Dann gebe ich das Wort an die Kommission und zwar an Bente. Ta Labai ačiū. Toliau komisija. Ačiū pirmininkė. Aš irgi Pirmiausia, e, noriu padėkoti pranešėjui už labai gerą bendradarbiavimą, kurį e, patyrėme e, ir su, kurį kartu išgyvenome su pranešėjai ir su šešėliniais pranešėjais. Taip pat matėme labai daug entuzijazmo, kuris dominavo šiame procese. Tai yra labai svarbu. Dėl uh, palaipsnio išvedimo ir mažinimo. Taip, mes turime numatę tam tikrą saugiklinę maržą ir manome, kad iš pradžių ji bus labai reikalinga. Bet taip pat svarbu užtikrinti, kad gamintojai galėtų turėti pakankamai laiko gamybos e, e, linijoms e, pakoreguoti ir pritaikyti prie naujai keliamų reikalavimų. Pasiūlytas paskirimo mokestis Manome, kad dėl jo gali iškilti problemų, ypač žinant, kokio dydžio mokesčiai yra, yra pasiūlyti pakeitimuose. Jeigu e, bus toks didelis toks mokestis, tai mes kalbėsime jau ne apie administravimo mokestį, bet apie realų mokestį. Ir galime pasakyti, kad tas e, palaipsnis e, e, reikalavimų išvedimas pritaikant mokestį vargu ar pasiteisins. Jeigu mokestis bus labai didelis, tai e, jis viršis paties palaipsnių atsisakymo kaštus. Taip pat turime užtikrinti, kad uh, E, didelis tas mokestis, kuris bus įvestas, nepereitų vartotojams. Bet jeigu e, įrengimai kainuos per daug brangiai, neišvengiamai vartotojai tą pajaus, turėtume imtis kažkokių apsaugos priemonių čia. Dėl papildomų draudimų. Jau matėme, kad e, atsirado noras įvesti daugiau draudimų. Komisijai susidarė įspūdis, kad palaipsnis sumažinimas būtų pakankamas, kad būtų paskatinti naudotojai pereiti prie alternatyvų. Europos komisija nemano, kad papildomi draudimai yra reikalingi. Taip pat mes norėtume įspėti dėl to, ką ponas Laninas pavadino šveicariškuoju sūriu. Mes nenorim tų draudimų atsisakyti ne dėl to, kad atsiras labai daug skilių kaip šveicariškam sūriui, bet komisija uh, E, mano, kad bus sunku susitarti su suinteresuotomis pusėmis, kur tos skylės gali būti. Ir diskusija dėl draudimo įvedimo vienoje ir kitoje srityje bus labai geras išbandymas mums e, prieš priimant sprendimą dėl išlygų. Galbūt e, netaip jau yra lengva, kaip atrodo dėl E, draudimo aptarnauti ir techniškai apžiūrėti. Smagu matyti, kad pranešėjas pagalvojo apie jo masto apribojimą ir mes norime užtikrinti, kad e, m, tokius drop-in e, sprendimus mes siūlome tik tais atvejais, kai nėra visiškai jokių kitų alternatyvų. Jeigu vartotojas sieks didinti efektyvumą, tai mes turėsime užtikrinti, kad operatoriai nepatirtų jokių papildomų kaštų. Kitas dalykas. E, pakartotino panaudojimo uždraudimas ir užpildymo pakartotino uždraudimas. Nemanom, kad tai būtų geriausia. Kai buvo priimamas pasiūlymas, galbūt tai ir atrodė geriausiai įmanoma alternatyva. Bet e, per visą šį procesą mes buvom gana atviri ir e, e, ieškojom kitokių pasiūlymų, bet iki šiol dar nesame įsitikinę, kad alternatyva yra geriausia. Ir galiausiai dėl kaštų paskirstimo ES e, viduje. Fluorinuotos dujos e, yra, fluorintos dujos yra naudojamos visose valstybėse narėse. Ir e, tiesą sakant, neretai skirtumų tarp pietų ir šiaurės yra labai nedaug. Taip, oro kondicionavimas yra labiau paplitęs pietinėse valstybėse, bet jokių būdų tai nereiškia, kad pietų valstybės patirs didesnius kaštus. Tik pirkdami naują produktą jūs galėsite uh, E, turėti alternatyvų. Mūsų poveikio vertinime nurodytos kainos yra tokios, kokios žinomos šiandien, bet labai dažnai jos yra pagristos labai nedidelė gamyba, o ne masinė gamyba. Taigi gali būti, kad kaštų skirtumo nebus jokio. Ir ponui Lainenui norėčiau šiek tiek padėti uh, E, kad suprastume geriau, kaip yra su Graikijos bendrovėmis. 2007 metais, tarp kitko, buvo viena Graikijos bendrovė, kuri laimėjo Hamburgo e, parodoje e, technologinį apdovanojimą už CO2 emisijų sumažinimą. Ir tai yra didelė tarptautinė bendrovė. Taigi Graikijoje veikia ne tik smulkios ar vidutinio dydžio įmonės. Visose valstybėse narėse yra bendrovių, kurios ieško alternatyvų. Ačiū. Labai ačiū. Dabar galiausiai norėčiau dar suteikti žodį e, pranešėjui. Prašom. Ačiū pirmininkė. Ir dėkoju visiems šešėliniams pranešėjams bei kolegoms už pasisakymą. Pasisakymus girdėjote turbūt iš diskusijos, kad dėl daugumos klausimų pasieksim padorių kompromisų. Ir Taip, visi suprantame, kad reikia ieškoti aukso vidurio. Tarptų, kurie sako, nereikia per daug išlygų, derogacijų, skilių, e, bet yra e, kitų žmonių, kurie sako, kad taip, tų išlygų reikia ir išimčių reikia. Taigi mes turim stengtis e, padirbėti šiuo klausimu. Apmokestinimo sistema jau dabar e, gana plačiai yra aptarta, mes rengiame kompromisus ir manau, kad pasieksime pažangos, atsižvelgdami ir į komisijos išdėstytas mintis. Vienintelis dalykas, kurį norėjau pasakyti, kartais e, komisijos žmonės tampa tokie europietiški, kad jie pamirsta, kad e, savo valstybėse jie turi nacionalinius rinkliavas ir mokesčius, kaip kad tai yra Danijoje, bet turbūt jau per ilgai Briuselį gyvenat ir pamiršot, kad tokie dalykai egzistuoja. Jūsų šalis, tarp kitko, gana sėkmingai dirba to klausimu. E, na, bet kartais taip jau būna, kad pamirštam, kas dedasi namuose. Ta prasme, aš taip pat norėčiau poniai Grostet pasakyti. Dėja, jie išėjo. Mažų ir vidutinių įmonių problemos mums yra labai puikiai suprantamos, bet aiškiai supraskime. Dabar uh, e, judrių ar padalintų uh, oro kondensavimo sistemų 90 procentų yra pagaminama Kinijoje. Taigi, ką mes bandome padaryti? Mes norime skatinti naujovių kūrimą ES. Būtent to mums reikia. Tam ir yra įvedami draudimai ir įvairiausi palaipsnių išvedimo grafikai. Tai e, bus naudinga mažoms ir vidutinėms įmonėms, o ne stambiosioms, kurios savo medžiagas į Europą daugiausia importuoja iš Kinijos. Žmonės kartais tiesiog e, E, gana automatiškai galvoja e, apie mažas ir vidutinės įmonės, bet pamiršta kitas. Šiuo reglamentu mes norim padėti mažoms ir vidutinėms įmonėms ir tą darysim per draudimus. Teodoros. Jis irgi atrodo išėjo, bet matau, kad jo asistentai yra čia. Draudimai padės e, sureguliuoti ir regionų skirtumus. Kuo daugiau bus įvesta draudimų, e, E, tokiems renginiams, kuriuos galima pakeisti alternatyvomis, tuo daugiau e, kvotų e, reikės tiems renginiams, kurie reaguoja į regionius skirtumus. Todėl mes čia ir norime su, parengti vieną bendrą reglamentą, kuris regionų skirtumus įvertins ir juos bus reaguojama įvedant mokesčių sistemas ir su, per įrenginių paskirstimą e, tais atvejais, kai yra alternatyvų ar nėra. Kai alternatyvų yra, galbūt reikia kažkokių draudimų. Dėl inhalatorių. E, pažvelkite į e, dujų emisijas. Deja, ir florinuotos dujos yra išmetamas, ne, ne, nereikia užmerkti akių ir apsimesti, kad to nematom. Bet iš inhalatorių yra tiek nedaug e, išmetama tų kenksmingų dujų, kad e, pagal dabartinę kvotą laisvai galima, ta, pagal kvotų sistemą laisvai galima iki 2030 metų tą sistemą sutvarkyti. 60 e, procentų yra numatyta palaipsniui išvesti iš rinkos ir aš manau, kad tai apims e, vis, visus negerus inhaliatorius. Dar dėl to aptarnavimo draudimo Ričardas apie tai kalbėjo ir ką mes čia bandome padaryti. Turime riboti mm, draudimo mastą ir tai leis šiek tiek nukelti datą ir pritaikyti palaipsnių išvedimo sistemą. Taigi mes norime sukurti nuoseklų reglamentą, kuriame būtų atsižvelgta į visų interesus, kai kuriais atvejais bus įveta daugiau draudimų, kai kuriais atvejais daugiau išlygų, bet ne per daug, regioniai skirtumai turės būti atspindėti. Mes norime padėti mažoms ir vidutinėms įmonėms, norime sukurti nuseklų reglamentą ir aš esu labai dėkingas visiems šešėlinėms pranešėjams, su kuriais mes, esu tikras, pasieksime labai subalansuotą reglamentą. Esu dėkingas komisijai ir tarybai už tolesnius žingsnius, bet pirmiausia, parenkime kompromisinius pakeitimus pakeitimus ir balsuokime dėl jų gegužės mėnesį. Labai ačiū. Na, tikrai labai svarbu, kad būtų rasti kompromisai ir viskas būtų patvirtinta plenarinėje. Komitete balsavimas vyks birželio 19. Na, kol kas dar nenustatyta data diskusijoms plenarinėje sesijoje ar balsavimui e, plenarinėje sesijoje. Ačiū visiems. Dabar galime eiti prie kito klausimo ir suteiksiu žodį Sandrin Belie. Okay, thank you. Sandrine Bellier, you have the floor, please. Sandrine Bellier, prašom. Euh, merci, monsieur le président. Um, chers collègues. Ačiū, pirmininkė. Mėly kolegos, visų pirma, du dalykai turiu pasakyti, kad yra klaida klaidų ištaismas dėl um, šio pranešimo aiškinimo uh, angliškam variantė yra klaidų. Ir antras dalykas, aš apžvelgsiu savo pasisakymę du pranešimus, už kuriuos aš esu atsakinga prane, parlamente visų pirma dėl Nagos protokolo ratifikavimo ir kitas yra reglamento pasiūlymas dėl to ratifikavimo. Uh, Taigi, visų pirma, koks yra kontekstas. Čia, mm, konstat, čia visa argumentacija yra aiški, aš tik noriu priminti pagrindinius dalykus. Reikia kovoti su biologinės įvairovės mažėjimu, tai yra mūsų atsakomybė. Ir tai turi būti vienas iš, mano, iš, iš mūsų prioritetų, mūsų tarptautinėje, europinėje, nacionalinėje darbo atvarkėje, ypač įvertinus uh, tuos biologinės įvairovės mažėjimą kiekvienais metais daugiau kaip 2000 rūšių išnyksta ir um, 60 procentų ekosistemų per paskutinius 50 metų ypa, būklė ypač pablogėjo. Taigi kalbame apie biologinės įvairovės tokį mažėjimą, kuris neturi istorinio precedentų ir tai turės, aišku, ekonominį, socialinį, aplinkosauginį poveikį. Jeigu mes nieko nepadarysime, tai ekosistemos, kurios mums dirba veltui ir užtikrina oro e, ir vandens kokybę, maistą, vaisinius visus poreikius, poreikius dings ir tai bus didžiulis praradimas prarasti, praradimas, kuris yra skaičiuojamas 50 milijardų eurų per metus, tai yra 7 procentai pasaulio BVP iki 2050 metų. Taigi, jeigu nieko nebus padaryta, tai bus tikrai didžiulis praradimas. Tuo tarpu, jeigu būtų racionaliai, teisingai naudojami ištekliai, tai būtų didžiulė nauda visai žmonijai. Šiandien mes turime tokius išteklius, kur tu, kuriuos turime solidariai dalytis. Biologinė įvairovė, tai mūsų laidą veidas į mūsų gyvenimą į, ir parlamentas ap, kalbėjo apie tą naudą. 2012 metais E, Jangar Brendi, um, liberalų kolegos pranešimas apie tai kalbėjo. Labai svarbu užtikrinti, kad ta biologinė įvairovė nebūtų prarasta, nes tai yra didžiulis nu, e, novatariškumo, technologinės pažangos, žmonės pažangos um, šaltinis. Taigi dėl Nagojos mm, visų pirma reikia galvoti apie mūsų tarptautinius įsipareigojimus ir veiksmus ir ES e, vadovaudamasi šiais mano dviem pranešimais visų pirma turi ratifikuoti Nagos protokolą ir e, tokiu būdu turėti naują dar teisinę priemonę ES, kad būtų galima teisingai, sąžiningai dalintis um, genetiniais ištekliais e, taip pat ir viso su to susijusia sukaupta žmonės patirtimi. Taigi, nago yra labai svarbus instrumentas užtikrinant biologinį įvairovę, jos išsaugojimą. 2010 metais yra patvirtintas protokolas ir um, mes turime ES mm, turi uh, aktyviai veikiančią grupę, jo Lainin vadovauja tam ir tai labai svarbu, kad mes vienu bendru balsu kalbėtumėm apie tos lausimus. Pane Delangen dirba dėl to. O dabar dėl Kopenhagos vadovų sutikimo reikia pasakyti, kad šis protokolas nubrėžė naują pasaulio strategiją dėl biologinės įvairovės išsaugojimo. 2014 metais turi būti patvirtintas bendras pagrindas ir ši nauja strategija numato visus žingsnius 20 metų. Reikia pasakyti, kad ES yra diskusijų variklis, taigi mes turime dalyvauti visose etapuose, taip pat ir 2014 metų o, susitikime, konferencijoje Pietų Korejoje. Mes turime tikrai būti lyderė ir ES todėl turi turėti ir teisį visus teisės aktus, kurie mus leistų ir Nagos protokolą ratifikuoti. Mes turime dalyvauti dėrybose, nes iššūkiai Europai taip pat yra labai dideli daugelis veikiančių veikėjų ir biotechnologinės, pavyzdžiui, farmacijos, kosmetikos, maisto pramonės šakos, bet ne vien tik tai jos suinteresuotos yra genetinių išteklių išsaugojimu, taip pat mokslo tyrimų sektorius yra labai aktyvus, čia daug yra mokslinių įstaigų, universitetų, taigi mūsų vartotojams reikia užtikrinti tvarę prieigą prie genetinių išteklių, kurie dažniausiai yra trečiosiose valstybėse, pietuose, ir mes turime stiprinti savo partnerystės ir pasitikėjimo santykius su tomis valstybėmis. Tas protokolas užtikrina teisingą, sąžiningą dalyvavimą, partnerystę ir ypač to siekia mūsų piliečiai, kai dabar matome tokią ekonominę, moralinę krizę, kuri sudavė smūgį visam pasauliu. Čia tikrai, kaip aš jau girdėjau, tikrai nėra jokio pranašumo sukur, sukuriama, kaip kad yra sakoma. Svarbiausia yra sažiningumas, išsaugomas biologinės įvairovės, žmogaus teisų gynimas, teisingas pasidalymas ištekliais. Tai yra nauda. Ir Europos komisija siekia, kad mūsų bendrijos teisės aktai būtų tokie, kaip Nagojos yra nuostos, kad būtų galima užtikrinti teisinį tikrumą ir pirmininkas. Sandrin, gal galėtumėt ne taip garsiai, ne taip greitai kalbėti, labai sunku girdėti vertimą. Euh, Atsiprašau, Na, kaip žinote, esu labai motivuota šią temą dirbti, taigi visą savo energiją sudėjau ba, į, į, į savo mėginimą įtikinti jūs, kad tikrai nei vienas iš jūsų nepaprieštarautumėt Nagojos protokolo ratifikavimui, taigi labai stengiausi. Taigi, kaip aš jums jau sakiau, mano pasiūlymas būtų toks, kad reikėtų įtvirtinti ES pripažįstamas vertybės, suformuoti ES teisinę bazę um, tokią, kad ji tikrai, kaip galima artimiau atitiktų Nagojos dvasę, kad visi Europos sektoriai, tiek smulkus, tiek stambus, tikrai turėtų teisinį tikrumą, kad būtų mažesnė administracinė našta, kad būtų visas suvienodimas, kad e, visų taisyklių, kad nebūtų jokių neetinių dalykų, jokių, jokios netikėtų neteisingos konkurencijos. Ir labai svarbus yra, aišku, pagrindiniai principai dėl e, tinkamos prieigos prie genetinių išteklių ir, um, genetinė, ir e, biologinės įvairovės išsaugojimo principai yra labai svarbus. Ir dabar konkrečiau kalbėčiau apie reglamento pasiūlymą. Europos komisija pasiūlė praeitų metų spalį patvirtinti reglamentą dėl prieigos prie genetinių išteklių bei teisingo ir sąžiningo tų išteklių pasidalymo. Čia tame reglamente kalbama apie nagos trečią ramstį, tai yra vartotojų prievalės. Siūlomas reglamentas sutelkia dėmesį būtent į e, šios straipsnius kalbėčiau apie ketvirtą straipsnį, kur kalbama apie vartotojų prievalę, septintą straipsnį, kur kalbama apie e, kontrolės sistemas, devintas straipsnis, toliau prievalių vykdymo kontrolė ir uh, Mm, taip pat sankcijos, jeigu nesilaikoma prievalių, komisijos pasiūlymas yra tvirtas įdomus pagrindas tolesniam darbui, užtikrinant teisinį pagrindą es lygmenių, tačiau nepakankamas, nes mano manimu yra pamiršti pagrindiniai dalykai dėl pasidalymo, nėra tos e, esmės, kad būtų sistema aiški, paprasta ir lengvai gyveninama visiems e, veikiantiems toje srityje. Taigi aš pasiūliau daug savo pakeitimų, kad, kaip aš jau sakiau, tikrai būtų laikoma sinagos protokolo dvasios ir raidės, tas yra mūsų tarptautinis įpareigojimas, ir kad tikrai ta, to sutarties siekiai būtų gyveninti, tai yra, kad būtų išsaugota biologinė įvairovė ir būtų užtikrintas svarus jos naudojimas per e, tinkamą ir sąžiningą e, tų išteklių pasidalymą ir prieigą prie jų. Aš siekiu e, labai aiškios teisinės bazės Europos vartotojams ir įvairiems sektoriams, kuriems reikia tų išteklių išteklių savo darbe. Čia aš kalbėčiau apie išteklių atsekamumą, visas garantijas ir saugumą vartotojams visuose etapuose. Ypatinga dėmesį aš skiriu tam, kad genetinių išteklių naudojimas duotų naudos visiems piliečiams, visoms įmonėms, mažoms ir didelėms. Taip pat nepamiršti reikia mokslo tyrimų universitetų universitetų, stiprinti mokslinės naujoves, technologinę raidą ir nepamiršti būtent tų žmonių, kurių valstybėse yra tie ištekliai. E, taip pat Pagrindiniai mano siūlymai būtų tokie. Aš siūlau integruoti visų pirma tą tikslą, kad reikia išsaugoti biologinę įvairovę, kaip tai yra apibriešta Nagos protokolo pirmame straipsnėje. Noriu priminti visiems veikintiems šiame sektorė, kokie yra iššūkiai. Taip pat noriu, kad būtų apibrieštis paaiškintos, žodis į žodį e, perkeliant tai, kas yra pasakyta Nagos protokole, taip pat biologinės įvairovės konvencijos, nepamirštant dvasios. Visa tai yra nauja naujai komisijos apibriešta. Toliau siūlau, kad um, tas principas dėl tinkamo kruopštumo uh, kad būtų tinkamai vykdomi, vykdomos prievolės. Man atrodo, tai labai svarbu. ES turi aiškiai apibrėžti, kas yra pažeidimas, kas yra biopiratavimas, kad būtų nubrėžtos aiškios tinkamos sankcijos, ypač, um, pavyzdžiui, kad būtų baudžiamosios teisės uh, baudos taikomos, um, kaip kad yra numatyta aplinkos pažeidimų. Uh, teisės aktuose. Tai viskas turi būti teisingai, teisiškai apibriešta. Toliau, pagal Nagojos protokolą, aš teikiu dar pakeitimų, kad būtų garantijos, kad tikrai um, genetiniai ištekliai būtų tinkamai naudojami visose etapuose, tam turi būti uh, naudotojams atitinkami kontraktai numatyti, uh, viskas turi būti numatyta kaip ir ankstesnėse kontraktuose. Ir, uh, ten, kur nebuvo anksčiau tokių kontraktų, kad būtų nauji kontraktai numatyti. Toks mechanizmas leistų užtikrinti, kad visa naudojimo grandinė būtų integrali su visom garantijom, su visų saugumu ir tuomet vartotojai, bū, galutiniai vartotojai būtų garantuoti, kad tikrai buvo laikomasi visų prievolių visais tos grandinės etapais, um, kad ištekliai tikrai buvo teisingai ir sąžiningai naudoti ir pasiskirstoma jais pasidalėma. Bet to reikia nepamiršti istorinių elementų Jeigu turime omenyje, pažiūrėjau, mūsų ekstrateritorinį aspektą, reikia nepamiršti nacionalinių, aišku, kontekstų. Ir Manau, kad tokiu būdu bus galima sukurti e, daugia šalį pasaulinį mechanizmą, kaip kad pasakyta Nagos protokolo 10 straipsnėje. Čia ES tikrai įsipareigojo visų tų nuostų laikytis e, darybose. Na ir pabaigai, man atrodo, reikia sustiprinti notifikavimo, paskelbimo ar kontrolės e, aspektą. 7 straipsnis tai būtų, kad būtų galima užtikrinti atsiekomumą, kad nebūtų um, jokio, jokių neiškumų čia, kad būtų aišku ir privataus, ir, val, ir, ir valstybinio sektoriaus visi įsipareigojimai, moksliniai tyrimo aspektas taip pat ir visi tie proje, produktai, kuriuose yra genetinių e, išteklių panaudojama, kad viskas būtų aišku dėl to ir kad archite, būtų aiški paskelbimo notifikavimo procedūra um, ES, tai uh, iš tikrųjų tai nebūtų papildoma našta, tai būtų aiškesnis atsiekimo variantas būtų pagal 9 straipsnį geriau viskas vykdoma ir tai būtų. Mm, valstybėms narėms lengviau gyvenyti ir mažesni būtų suvaržymai e, įmonėms. Viskas būtų daug aiškiau. Taip pat komisijos pasiūlymą dėl reglamento aš norėčiau štai tokiu būdu patobulinti ir dėl Nagojos protokolo ratifikavimo e, aš tikrai labai siūlau jums palaikyti mano pranešimus. Noriu padėkoti šešėliniams pranešėjams iš įvairių frakcijų, visiems, kas dirbs kartu. Aš manau, kad tikrai žengsime labai svarbu svarbų vaidmenį ir nuo gerų žodžių pereisime prie realių veiksmų, kad išsaugotumėm biologinę įvairovę ir kad užtikrinom teisingą, tvarų, sąžiningą genetinių išteklių panaudojimą. Aš dabar labai atidžiai išklausysiu jūsų pastabas, pasiūlymus ir klausimus. Ačiū. Much, Sandrine, uh, your... Ačiū. Ačiū už tokį atsidavimą ir entuzijazmą teisiškai labai sudėtingą klausimą sprendžiant. O dabar periname prie skirtingų frakcijų šešėlinių pranešėjų. Ne visi dalyvauja, bet yra visų frakcijų atstovų, todėl aš norėčiau suteikti žodį poniai Ajūzo. Ji kalbės uh, ponios Gutierės vardu. Ačiū, ponė pirmininkė. Taip, aš kalbu ponios Gutierės vardu, kuri turėjo jau išeiti Ir pirmiausia, noriu pasveikinti pranešėją, kad jie tiek entuzijazmo turi. Tikrai žavu, nes e, ji, rengdama šį pranešimą, nepaprastai daug energijos įdėjo. Tai pranešimas, kuriuo stengiamės pritaikyti e, Nagojos protokolą Europos Sąjungoje. Aišku, mes nenorime jo keisti. Europos komisijos pasiūlyme E, kaip ir e, visuose Europos parlamento priimamuose tekstuose, turi būti laikoma sinagojos protokolo. Pranešėjo pateiktieji pakeitimai atrodo šiek tiek keičia protokolą arba nuo jo atitolsta, pakeičia Europos turimų, Sąjungos turimus įgaliojimus e, genetinių išteklių požiūrių, o tai nėra valstybių narių suverenumo E, sritis. Be abejo, mes kalbame apie tarptautinės sienas, e, jų nebuvimą ir e, sakome, kad reikėtų ieškoti galimybių, kaip pritaikyti deleguotusius teisės aktus, kad komisija keistų dokumentus. Manau, kad pranešėjai eina per toli. Nagojos protokole yra kalbama ne tik apie valstybių suverenumui priklausančias genetinius išteklius. E, mes negalime eiti per daug toli. E, Pranešėjas pasiūlyti pakeitimai todėl ir negali būti priimti dėl tos priežasties, nes jeigu mes atitolsime nuo protokolo, be abejo, mes jo nesilaikysime. E, Pranešėjas pakeitimuose yra iškelta daug minčių apie nuobaudas. Aš nežinau, kokiu mastu nuobaudos yra legalios. Aš manau, kad pačiame protokole yra daug e, dalių, kurias toliau būtų galima patobulinti. Labai svarbu įtraukti apibrieščių, kurios padėtų įgyvendinti protokolą. Genetinių išteklių katalogo egzistavimas yra labai svarbus ir valstybėms narėms, ir trečiosioms šalims, tačiau Nagojos protokole apie tai jau yra kalbama 7 straipsnėje. Taigi būtent apie tai mes turėjome kalbėti, kad užtikrintume geresnę genetinių išteklių kontrolę. Uh, Be to, reikia didinti investicinius gebėjimus, ypač investic... E, genetinių išteklių e, srityje, kurie yra aptariami protokole parlamentas ir komisija turėtų labiau pasistengti. Moksliniai tyrimai yra be abejonės svarbiausias elementas ir aišku, tam reikės finansinių išteklių. Mes turime rasti galimybę suteikti deramą biudžetą. Vienas iš panios Gutierės pateiktų pakeitimų būtent to ir siekia. Ačiū ponia Jūsų. Toliau. Kriton Arsenis. Jis e, kalbės Pavel Pok vardu. Ačiū. Labai ačiū. Aš perskaitysiu uh, e, užrašus, kuriuos man perdavė kolega. Jis negali dalyvauti šiame posėdėje. O paskui, aišku, aš išsakysiu ir savo asmenį komentarą. genetinių išteklių klausimas yra labai svarbus daugeliu ES sektorių, akademikai, visuomeniai, farmacijos bendroji, kosmetikos bendroji, maisto ir gėrimų pramoniai, e, žaliosioms technologijos, gyvulininkystiai, e, žemės ūkiai, biologiniai kontroliai ir daugeliu kitų. Europos komisijos pasiūlyme yra kalbama daugiausia apie tai, kiek vartotojai tenkins e, tokius poreikius ir galim, kiek jie galės gauti genetinius išteklius. Ponas Bok norėtų padėkoti poniai pranešėjai ir jos komandai už gerus e, pasiūlymus. E, jis sveikina e, apibriešių pakeitimus, nes jie turi būti susiję su Nagojos protokolo apibrėžimais ir tie apibrėžimai, kuriuos pasiūlė pranešėjai, yra tikslesni negu komisijos. Jis remia komis... pranešėjos pasiūlymą, kad būtų pagerintas teisinis aiškumas ir būtų sukurtos aiškios sąlygos gauti genetiniams ištekliams, jais naudotis. Jis taip pat pažymi, kad e, direktyvos e, taikymo laikas gali sukelti nemažų sungumų. Didžiausia problema yra e, taikymas atgalinė data ir e, genetinių išteklių naudojimas ateityje. Komisijos pasiūlyme nėra kalbama apie tuos genetinius išteklius, kurie jau yra Europos kolekcijose. E, ir Europos komisija sako, kad genetinių išteklių genetiniai ištekliai, kurie, kurių neįmanoma atsekti, turėtų būti neįtraukti į reglamentą, jo taikymo apimti. Reikėtų galvoti apie viso Europos, e, visos Europos konkurencingumą. Ir pranešėjas siūlo, kad bet koks e, genetinių išteklių naudojimas prieš šio reglamento įsigaliojimą e, turėtų būti vykdomas pagal specialias sutartis Ponas Bok sako, kad e, jis optimistiškai vertina e, projekto e, būsimąjį variantą. Jis sako, kad tai, ką sako pranešėja, bus naudinga genetinių išteklių naudojimui ir sako, kad turės būti gerai išnaudotas sukaupta patirtis. Taip pat jis pabrėžė, kaip svarbu yra taikyti tikrinimų sistemą ir, kaip pasiūlė pranešėja, e, jos e, pakeitimai leistų tos tikslus įgyvendinti. E, visos prievalės išplaukiančios iš Nagojos protokolo turėtų būti įgyvendintos, tačiau šis dosie negali pakeisti Nagojos protokolo. Mes turėjome įvertinti visus, visas įmanomas ES tenkančias prievalės pagal Nagojos protokolą. Uh, Aš asmeniškai norėčiau pasakyti, kad visapuškai rengiu pranešį ir sveikinu ją atlikus šį darbą. Your... Ačiū ir už asmeninės pastabas. Dabar suteiksiu žodį savo pačiam, pasisakysiu liberalų vardu, tarsiu keletą žodžių. Aš taip pat visų pirma norėčiau padėkoti ir komisijai, ir pranešėjui e, už puikų darbą, Mes turime suprasti, kad dabar priartėjome prie paskutinio etapo to darbo, kuris truko dešimtmečius. Iš tikrųjų, pasaulis dėrėjosi labai daug metų tam, kad užtikrintų geresnę prieigą prie mūsų genetinių išteklių ir pasidalymą jais. Taigi dabar priartėjome prie E, paskutinį etapą, tačiau tai nereiškia, kad viskas yra lengva, ypač iš teisinės pusės viskas labai sudėtinga. Man atrodo, kad svarbu pabrėžti pagrindinį tikslą, o būtent bio įvairovės išsaugojimą. Aš nuoširdžiai tikiuosi, kad šis protokolas padės stebėti bio įvairovės vertę, naudą ir dabar ją išsaugoti ir ateityje. Bet kalbama ne vien tik apie pasidalymą naudą, bet ir apie prieigą. Mes turėtumėm užtikrinti, kad viešosios įstaigos, universitetai, taip pat įmonės, verslas galėtų naudotis genetiniais ištekliais, kurie yra pasaulyje. Uh, nes iš tikrųjų dar yra labai daug lobių. Aš norėčiau paminėti keletą dalykų, apie tai kalbėjo ir pranešėja, ir šešėliniai pranešėjai. Aš pritariu Sandrin pranešimui, atsiprašau, pasiūlymui sustiprinti uh, due diligence uh, ir įvedant draudimus Nepakanka naudoti vien tik tais meduolį, reikėtų ir botago. Prisiminkite, kas buvo padaryta ir. Ir kitokių reglamentų atveju reikia ir botago. Taigi mano klausimas komisijai būtų štai, kas galbūt ir tarybos atstovų čia yra. Ką jūs apie tai manote? Man atrodo, kad kol kas dar nebuvo um, patvirtinti tokie sąrašai. Ką Jūs apie tai manote? Be abejo, sudėtingiausias dalykas tai įsigaliojimas atgalinė data. Ir čia norėčiau pastirauti pranešėjos ir komisijos, kaip tai spręsime iš teisinės pusės. Tikrai norėčiau, kad e, vyktų veikla, bet tiek akademinis pasaulis, tiek ir pramonė turi turėti iškumo, ar teisinė prasme yra įmanoma laikytis pranešėjos pasiūlyto požiūrio dėl bio įvairovės konvencijos įsigaliojimo. Galbūt tai galėtų būti pradinė data, ar tai teisiškai yra įmanoma. Taip pat norėčiau pastirauti dar štai, kodėl taikymo atgalinė data. Daugelis genetinių išteklių jau dabar yra duomenų bazėse ir jeigu nebūtų vykdoma jokia veikla atgalinė data, tai kokia viso to prasmė? Juk yra jau daug genetinių išteklių, kurie yra e, duomenų bazėse ir nelabai aišku, kiek mes galime dirbti atgalinę datą. Dar vienas klausimas komisijai būtų štai koks. Yra keletas šalių, tarp jų yra beje ir labai didelių, kaip JAV, kurios dar nėra prisijungusios prie bio įvairovės konvencijų. Jeigu aš teisingai suprantu, jeigu įmonė, tarkim, Amerikos įmonė nori, uh, atvežti savo produktus su genetiniais ištekliais į europinę rinką. Ir jeigu mes pastikriname, ar amerikiečiai už viską teisingai sumokėjo, tai ar teisinga štai kokia hipotezė. Jeigu mes ir esame prisijungę prie konvencijos, mes uh, apimame ir JAV įmonės, kurios veikia mūsų rinkoje, ar vis dėlto, tarkim, europinės įmonės, kurios veikia JAV, e, vis dėlto tarsi kaip ir JAV e, veikia prieš Nagoja protokolą. Gal komisija galėtų atsakyti. Ir dar vienas klausimas ir pranešėjai, ir komisijai dėl to papildomo patikros punkto, apie, kurią, apie kurį kalbėjo pranešėja, buvo kalbėta ir apie patentų biurus. Man atrodo, kad tai gali sukelti labai didelę papildomą administracinę biurokratinę naštą, o pagal protokolą mes jos norėtumėm išvengti. Taigi galbūt e, pranešėja ir komisija galėtų išsakyti savo požiūrį šio klausimu. Na ir galiausiai mano paskutinės dvi pastabos. Uh, Viena būtų štai kokia. Aš gavau daug prašymų iš įmonių pusės, jos nori, kad joms reglamentas būtų netaikomas. Ir man atrodo, kad jeigu mes pradėsime taikyti išimtis įmonėms, tai tuomet um, nebūtų tai teisinga iš teisinės pusės. Aš noriu pabrėžti, kad uh, Jau dabar maisto ir produktų ir žemės ūkio organizacija FAO kai kurie e, sektoriai nepatenka į šio reglamento taikymo sritį. Taigi mano atsakas įmonėms, kurios prašo išimčių, būtų būtent štai koks. Na ir galiausiai pranešėja kalba ir apie tam tikrą fondą, iš kurio būtų galima finansuoti bio įvairovės išsaugojimą. Man labai patinka ši idėja. Man atrodo, kad tai turėtų būti laikinas fondas, nes pagal protokolą jau yra numatytas tarptautinis fondas. Norėčiau, kad e, Europos komisija pasakytų, ką ji mano. Galbūt tai iš tikrųjų svarbi mintis, galbūt iš tokio fondo būtų galima toliau finansuoti bio įvairovės e, išsaugojimą. E, Ir dažnai e, mums sunku užtikrinti biorovės išsaugomą, nes trūksta finansavimo. Taigi tiek iš mano pusės dabar suteiksiu žodį kitiems šešėliniams pranešėjams. Visų pirma, Ana Rosbach. ECR vardu, prašom. Jeg vil starte med at sige tusind tak. Ja, jeg vil tale dansk, så øhm, jeg vil... Ačiū. Aš norėčiau kalbėti danų kalbą. Visų pirma, Norėčiau padėkoti pranešėjai už tikrai puikų darbą. Labai džiaugiuosi, kad čia tema įvyko ir seminaras. Mes šešėliniai e, pranešėjai į visą darbą buvome labai glaudžiai traukti, taigi ačiū, Sandrin. Vis dėlto ne viskas man patinka. Kol kas nėra dokumentas išverstas į visas kalbas. Pavyzdžiui, tik pirmadienį gavau uh, vertimą. Taip pat dokumentas yra labai ilgas, didelės apimties ir man iš tikrųjų buvo sunku uh, su šiuo dokumentu susipažinti savo kalbą. Vis dėlto norėčiau pasakyti štai ką. Aš manau, kad mes turėtumėm turėti pakankamai laiko, kad galėtumėm pasigilinti į šį pranešimą, ne vien tik tai jį paskubom perversti. Dabar dėl paties pranešimo, be abejo, mano frakcija tikrai nuoširčiai remia Nagojos protokolą. Vis dėlto mums nelabai patinka vienas dalykas. Mums atrodo, kad Komisijos pasiūlymas yra ambicingesnis negu kad Nagoje pasiektas susitarimas. Pavyzdžiui, tą galėčiau pasakyti apie genetinių išteklių savokos išplėtimą, lyginant uh, ją su uh, tomis ta savoka, kuri yra jungtinių tautų konvencijose. Taip pat aš manau, kad nebūtinai visos Nagojos protokolo dalis turėtų būti įgyvendintos Europos Sąjungoje. Uh, mes esame susirūpinę ir dėl subsidiarumo principo. Norėtumėm pabrėžti štai ką. Valstybės narės turi nuspręsti, kas gali naudotis genetiniais ištekliais. Taip pat mes manome, kad ir tradicinėmis žiniomis, kas gali naudotis tradicinėmis žiniomis, irgi sprendžia valstybės narės. Mes nenorėtumėm, kad galimybė naudotis genetiniais ištekliais būtų reglamentuojama europiniu lygmeniu. Vis dėlto valstybėse narėse situacija skiriasi, reglamentavimas skiriasi ir valstybės narės e, pačios gali geriau apsispręsti, kas joms labiau tinka. Aš buvau nuvykusi į Braz Braziliją, į kitas šalis, e, bendravau su čia buveis ir sužinojau, kad jie įvairiausiais tikslais naudoja įvairias žoleles, lapelius ir man atrodo, kad iš tikrųjų valstybės pačios turi apsispręsti, kaip ištekliai turėtų būti naudojami. Dėl kontrolės ir stebėsenos mums labiau patinka komisijos pasiūlymas negu kad pranešėjos pasiūlymas. Mes manome, kad pagal komisijos pasiūlymą viskas vyktų sklančiau. Mes baiminamės, kad papildomi pasiūlymai gali būti tokie sudėtingi, kad pasiektas efektas bus visai priešingas negu kad norėtas. Taip pat gali atsitikti taip, kad nemažai įmonių perkels savo veiklą iš Europos, o tai tikrai nebūtų pageidautina. Bet, kaip jau sakiau, iš esmės mes labai džiaugiamės pateiktais pasiūlymais, tačiau yra keletas tokių punktelių, kurie mums kelia sunkumu. Ir dar labai trumpai. Parašyta, kad kiekvienais metais dinksta 26 tūkstančiai rušių. Iš tikrųjų, tai tikras faktas ir jis yra labai baisus. Jis gastinantis Aš pritariu pranešėjai, bet rūšis nyksta dėl to, kad vis didėja žmonių skaičius pasaulyje ir visiems jiems reikia kažką valgyti. Jeigu pasaulyje didėja žmonių skaičius, tai reikalingi vis didesni plotai maisto produktų, tam, kad būtų galima pasigaminti maisto produktų. Kažkaip tai šią problemą reikės spręsti, nes antraip uh, pradės dar sparčiau nykti rūšis. Baigdama dar kartą noriu padėkoti pranešėjai už visą darbą ir su nekantrumu laukiu tolesnio bendradarbiavimo. Ačiū, ponė Rosbach, nematau, kad dar kas nors prašytų žodžio. Taigi, jeigu niekas daugiau pasisakyti nenori, tai suteiksiu žodį Europos komisijai, ponas Tilstrat. Prašom. Much, uh... Labai ačiū pirmininkė, kad suteikite mums galimybę pristatyti savo poziciją šio klausimu. Dėkojame už daug aktualių klausimų, kuriuos jūs iškėlėte. Mes pasistengsime juos tuo ir atsakysiu. Aš perduosiu už dabar iš karto žodį kolegoms, kurie turi konkrečius atsakymus jūsų klausimus. Um, Taip pat pranešiai norėčiau pasakyti, kad manau, kad jį teisingai pristatė tą platesnį kontekstą, kuriame mes dirbame dėl biologinės įvairovės praradimo ir manau, kad labai gerai yra tai, kad jūs ir pirmininkas pabrėžė, kad mes dirbame tokioje srityje, apie kurią dažnai kalbame, tai yra ekosistemų vertinimas. Um, biodialoginės įvairovės politikos, visas ekonominis poveikis. Tai manau, kad, kaip ir minkė išsakė, mes tikrai žengėme į priekį po ilgų metų tarptautinių dėrybų. Dabar prieėmė prieš tai tokio etapo, kuomet galime kalbėti apie teisės aktus. Ir jau liko tik įgyvendinimas. Tai manau, kad labai svarbu yra teisės akto pasiūlyme atsižvelgti į tai, kaip bus galima geriausiai garantuoti įgyvendinimą po pasiūlymo patvirtinimo. E, pasiūlymas reglamentas nustato taisyklės genetinių išteklių naudotojams es ir naudos pasidalymui su šalimis, iš kur yra tie ištekliai. Mes parengėme šį pasiūlymą išsamei, konsultuodamėsi su visomis suinteresuotomis šalimis ir atlikę taip pat išsamų poveikį vertimą, kur buvo aptarti keli variantai dėl įgyvenimo. Pasiūlyme yra bala, e, pasiekta pusiausvėra tarp naudotojų ir tiekėjų, taigi ir, ir taip pat biologinės įvairovės visi principai atspindėti ir suverenių valstybių teisės į jų genetinius išteklius taip pat yra ginamos. Taip pat ir įmonių konkurencingumas yra tvirtinamas tų įmonių, kurios priklausomas nuo genetinių išteklių ir taip pat užtikrinama teisingas pasiskirstimas genetiniais ištekliais, kas yra labai svarbu investicijoms. Ir tai veiklai, kurią mes norime plėtoti pagal genetinių iš, E, naudojant genetinius išteklius. E, komisijos parengtos taisyklės yra numatytos užtikrinti ir teikėjų teises, tai turėtų būti paskata didesniam pasidalymui nauda iš e, tų sandorių, e, užtikrinant tvaresnį e, išteklių naudojimą ir geresnį jų išsaugojimą. Mes galvojame, kad šis pasiūlymas, aš jau minėjau, mūsų poveikio vertinimo konsultacija su interesuotomis šalimis, mes galvojame, kad mūsų dabartinis pasiūlymas užtikrina patį efektyviausią būdą pasiekti atitinkamos naudos pasitvirtinimą pasidalymo tvarkos, kokią numato Dagojos protokolas. Taip pat mes siekiame, kad vartotojo būtų tinkamas dėmesys, kad, kad tikrai būtų prievolės teisingai a, vykdomos, taip pat ir pavyzdžiui, dėl medienos reglamentų tam tikras įkvėpimo šaltinis irgi buvo dabar dėl es vartotojų, kas galėtų atlikti mokslo tyrimus ir technologijų plėtrą pagal naudojant genetinius išteklius, reikia užtikrinti, kad tie ištekliai gal, būtų gauti pasidalėjant naudą su trečiosiomis šalimis, iš kur yra tie ištekliai laikantis visų nustatytų reikalavimų reguliavimo, taip pat turi būti teikėjų ir e, naudotojų atitinkami sustarimai. Ir čia vartotojai turi žinoti savo teises ir prievalės dėl tų genetinių išteklių, kurios yra naudoja. Ir čia pareiga yra siekti gauti tą informaciją ir ją perduoti per visas grandinės, per informacijos pasidalymą. Svarbu, kad e, naudotojams našta būtų minimali, nes e, aišku, informacija turėtų tiesiog būti perdama per visą naudojimo grandinę nuo, nuo pirmo etapo. Taigi taip pat ir ta, sistema, ta visa sistema, kad turi būti tinkamas kropštumas parodytas, kad tikrai būtų gerai laikomasi prievalių, labai svarbu užtikrinti tą prievalių laikymasi ir ta sistema todėl yra visų pirma, kad pats naudotojas turi būti atidus ir deramai dirbti, bet taip pat turi būti ir kontrolė. Čia valstybių narių atsakomybė atlikti tą kontrolę, tikrinti tuos kurie pri, privalo laikytis tų prievolių. Taigi, tai turi būti patikrinimai. Taisyklės parengėme taip, kad našta visoje grandinėje būtų tinkamai paskirstita ypač e, vertinant mokslo tyrimų poreikius, e, taip pat siekiant mažinti naštą viešam, viešo administravimo sektoriui. Ir čia, pavyzdžiui, būtų pažangioji praktika, renkama ir dalinama. O dabar, pirmininkė, jeigu leistumėt, perdočiau žodį kolegoms, kurie galėtų konkrečiai atsakyti į jūsų klausimus. Geriau nei aš tai galėčiau padaryti. Ačiū, pirmininkė, aš toliau pabandysiu atsakyti į konkrečius iškeltus klausimus, taip pat ir pakomentuoti pranešios pakeitimus. Visų pirma, dėl reglamento taikymo spektro, tai, e, taikymo srities. Mes įvertiname visą informaciją, kurią jas turi um, nuo protokolo įsigaliojimo ir mes galvojame, kad tikrai tai, kas siūloma, atitinka protokolą. Tai sprendimas užtikrina teisinį tikrumą uh, vartotojams kad galėtų genetiškai, uh, genetinius išteklius ir uh, mokslinius tyrimus panaudoti jie. Jūs klausėte dėl atbulinio taikymo. Aišku, valis Aišku, galite jūs spręsti, kiek norite to atbulinio taikymo. Mes galvojame, kad atbulinis e, taikymas nebūtų naudingas, kaip aš jau sakiau. Dabar dėl tų genetinių išteklių, kuriuos jūs jau paminėjote, kurie yra mm, Europoje. E, ar kuriems neįmanoma gauti pagal dešimtas rašnį, tai aš norėčiau pasakyti, kad dabar vyksta diskusijos su CBD, ką daryti su tais genetiniais ištekliais konkrečiai. E, čia būtų pasiūlymas pagal nagos protokolą turėti daugia šalį Mm, daugiašalio proceso taikymą, taip galėtų būti sprendimas tų problemų ateičiai, kai protokolas įsigalios, šalis turės nuspręsti, ar reikia tokio pasaulio daugiašalio naudos pasidalėjimo mechanizmo ir kaip jį gyveninti. Mes galvojame, kad reikėtų galvoti pranešė galvo, kad reikia europinio tokio mechanizmo, o mes galvojame, kad reikia palaukti tarptautinio e, mechanizmo ir e, pernelyg neskubėti su europiniais sprendimais užbėgant už akių tarptautiniam mechanizmui. Dabar dėl e, biologinio piratavimo draudimo ir tinkamo, pareigingo e, kruopštaus taikymo. Kolega jau daug ką pasakė, mes e, nustatome tik tai naudotojų taisyklės, o ne priegos taisyklės, nes mes neturime suverenių teisių e, dėl gerentinių išteklių, kurie priklauso trečioms šalims, šalims, kuriuose yra tie ištekliai Mes šiuo metu teisės aktus nustatome tik tai dėl naudotojų prievalių taikymo. Mes čia taip pat aptarėme įvairius variantus, kaip būtų galima tą mm, deramą prievolių vykdymą derinti su valstybių prievolė tikrinti ir kontroliuoti. Yra ketvirtas ir septintas straipsniai ir devintas ir vienuoliktas straipsniai. Tarp jų yra pusiausvira. Ir mes galvojame, kad ta pusiausvira pakankamai sėkmingai pasiekta, nes ir pagal kainą, pagal sąnaudas yra efektyvų ir tikrai apgina atitinkamų valstybių interesus. Mes negalvojame, kad bus galima kažką kažką patobulinti, jeigu mes įvesime draudimą greto, greta to mechanizmo, kuris reikalauja, kad būtų deramai pareigos vykdomos. E, mes galvojame, kad e, to, kas yra numatyta, užtenka ir be to, jeigu būtų draudimai, tai visų pirma reikėtų tarptautinių apibraišių, kas yra nelegalu, kas yra biologinis piratavimas. Uh, o tai kol kas tarptautiniu mastu nėra apibriešta. Ir aš čia norėčiau paminėti Europos parlamento teisinių reikalų komiteto nuomonę 2013 sausio mėnesį patvirtintą. Parlamentas tuomet balsavo dėl IPR genetinių išteklių ir skurdo mažinimo. Ir tuomet komitetas pasakė, kad visų pirma reikia išsiaiškinti dėl apibriešių ir jas sutvirtinti. Dabar dėl um, tikrinimo taštų, taš, taškų uh, skaičiaus didinimo. Mes du taškus siūlome kontrolė visų pirma, ta mm, grandinė, kur kažkoks žmogus pradeda uh, RD pradeda darbą ir galutinis variantas jau kur kažkoks asmo pateikia galutinį produktą rinkai. Ir derinant tuos du tikrinimo taškus su valstybių narių prievalė atlikti kontrolę, užtektų viso to. Valstybių narių um, kontrolės pareigos nėra ribotos, jie gali tikrinti ir daugiau. Ir valstybės narės gali įsikišti į bet kurį vartojimo grandinės etapą. Tai mes galvojame, kad čia jau yra toks, tokia galimybė ir čia viskas yra subalansuota, kai, kuomet yra tie du tikrinimo taškai ir valstybių narių kontroliavimo funkcijos. Aišku, galite jūs e, parlamentas e, spręsti tuos klausimus savo ruoštų. Dabar genetiniai ištekliai, kurie yra už nacionalinių jurisdikcijų ribų, čia šešėl, vienas iš šešėlinių pranešėjų paminėjo tą klausimą. Norėčiau priminti, kad Nagojos protokolas ir CBD yra taikomi tik tai genetiniams ištekliams, kurie yra um, suverenių valstybių ribose. Tai, kas yra už šių ribų, yra nereguliuojama šiais dokumentais. Tai yra Anglos pagrindų um, teisės aktai Anklos konvencijoje ir ten yra mm, jūrinė saugoma aplinka, atviroji jūroje, taip pat genetiniai ištekliai saugomi būtent iš tų vietovių. Jūs taip pat kalbėjote apie tai, kas bus, pavyzdžiui, tokia įmonė, kuri yra iš valstybės, kuri nėra pasirašyta ratifikavus konvencijos. Jeigu tokia įmonė, pavyzdžiui, dirba į, į Europoje, tai tuomet ES taisyklės galios tokiai įmonė, net jeigu ta įmonė yra iš tokios valstybės, kuri netaikoma CBD. Uh, Taip pat jūs minėjote, kad įvairis, įvairūs sektoriai skundžiasi ir nori, kad jiem būtų taikomos išimtis, e, pagal, e, kad nebūtų taikomas tas protokolas. Taip mes žinome apie tokius asmenys, mes irgi gauname tokių skundų, mm, jie nori, kad jiems arba būtų išimtis taikomas, arba kitokios prievalės nei kitiems naudotojams. Mes galvojame, kad Nagos protokolas nenumato tokių išimčių galimybės. Vienintelės išimtis, kurios numatytos Nagos protokole, yra to, savokas, kurios yra 4.1 e, Nagojos protokolos straipsnė, kur yra pasakyta, kad jeigu yra kažkoks tai specialus tarptautinis teisės aktas e, aptarintis abes, tai tuomet tas teisės aktas galioja, o ne Nagojos protokolas. O vienintelis toks tai teisės aktas yra dėl um, maisto ir žemės ūkio um, augalų uh, genetinių išteklių 64 rūšys augalų yra ten numatytos ir čia yra specifinė sistema taikoma. Tai yra vienintelis variantas. Dar vienas teisės aktas aktas, kuris buvo aptartas po 2011 metų Nokos protokolo, tai yra PIP susitarimas pagal PSO dėl influencijos viruso visos grandinės. Taip pat buvo kalbama apie subsidiarumo principus. Subsidiarumo principas buvo labai plačiai aptartas mūsų poveikio įvertinime. Mes aptarėme tą klausimą ir su parlamentais, e, e, kurie paprašė mūsų pozicijos šio klausimu. Ir mes galvojame, kad priimant teisės aktus dėl prievolių vartotojų, dėl to, kad mes reglamentuojame tokius vartotojus, kurie gali judėti iš vienos kategorijos į kitą, tai reikia taikyti subsidiarumo principą. Ir dabar dėl tradicinių žinių, tai žinoma, tradicinių tradicinės žinios išlieka valstybės suverenis rytis. Ir čia mūsų pasiūlyme mes aptarėme tos dalykus tik tai iš vartotojų prievolių požiūrio taško, kai eina kalba apie genetinius išteklius ir tas tradicinės žinias iš trečių šalių. Man atrodo, aš atsakiau į jūsų klausimus, jeigu būtų daugiau klausimų, tai aš pabandysiu atsakyti. Ir dar mm, viena kolegė jei sutiktumėte, atsakyčiau į jūsų klausimą dėl aplinkos apsaugos direktyvos išplėtimo dėl baudžiamosios teisės nuostatų taikymo. Čia atsakymas būtų toks dvilypis. Visų pirma, uh, Kaip girdėjote, iš kolegos komisija pasisako prieš tai, kad biologinė, biologinis piratavimas būtų įtrauktas kaip savoka ir, ir tas draudimas, nes jeigu mes būtumėm prieš biologinę piratavimo draudimą, tai nereikėtų direktyvos keisti. O dabar antras aspektas būtų dar nebaigėme vidinių konsultacijų, tačiau uh, pirminis toks vertinimas būtų, mes galvojame, kad su siūloma reglamento 11 straipsnių, tai kirstusi. 11 straipsnėje kalbama apie o, nuobaudas ir čia yra valstybių narių prievalė numatyta nustatyti taisyklės dėl baudų už 4 ir 7 straipsnio pažeidimus. Jeigu 4 straipsnėje būtų biologinio piratavimo draudimas, tai tada jau tai būtų apimta. Taigi, Tai gali prieštarauti toms e, nuobaudoms, kurias valstybės narės turėtų numatyti savo um, nacionalinėse teisės aktuose perkeldamos direktyvą. Aišku, kol kas tai yra preliminarus vertinimas, bet e, turėtų būti tada bendras sprendimas pakeisti direktyvą, kad tai būtų įmanoma padaryti. Ačiū ir dėkuoju visai Europos komisijos komandai tų klausimų dirbusiai. Noriu suteikti žodį dabar pranešėjai, poniai Sandrin Belie, paskutiniams e, pastaboms paprašyčiau, kad ji aptartų ir kitą darbo atvarkės klausimą, protokolo ratifikavimą taip pat. Ir tada galėsim pereiti prie kito klausimo, nedelsdami. Merci. Euh. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš užbaigčiau e, taip pat įtraukdama ir Nagojos protokolo ratifikavimą. Dabartinėme etape aš norėčiau padėkoti kolegoms šešėliniams pranešėjams už visas išsakytas pastabas. Mes, e, manau, neišvengiamai e, šiek tiek padiskutavome šiomis temomis ir padiskutuosime per artimiausias savaitės. Norėčiau kuo greičiau atsakyti, bet e, tuo pat metu atsižvelgti į visus klausimus ir pastabas išsakytas skirtingų kolegų. Pirmiausia, E, dėl noro sustiprinti e, to due diligence tikro kropštumo sistemą įvedant e, sankcijas ir tos sankcijos turi būti labai aiškiai apibrieštos. Mane įkvėpė direktyva dėl nelegalių medžiagų importavimo. E, Ir aš prašiau, kad Europos komisija e, e, atsižvelgtų į tai, e, kokie, kokios sankcijos yra taikomos už pažeidimus, pavyzdžiui, nelegalios žvejybos atveju. Mes stengiamės būti kuo pragmatiškesni. Mes žinom ir kolegos šiandien pakartojo, kad nepaisant to, kad yra pasitikėjimo principas, nepaisant to, kad mes suprantame, kad šis mechanizmas yra naudingas ir jis pasitarnaus visai eiliai e, genetinių išteklių naudotojų ES teritorijoje, e, žmogiškoji prigimtis yra kitokia, kad ir geriausios valios turėdami e, mes turime vertinti kiekvieną atvejį atskirai. E, konkurencinėmis sąlygomis. Labai didelė dalis įmonių e, ž, turėjo pasitraukti dėl to, kad atsirado, kad besilaikydamas tų due diligence reikalavimų, tikro kruopštumo reikalavimų, e, buvo išstumtos tų bendrovių, kurios nesilaikė tokių reikalavimų. Taigi mano tikslas čia, šiame pranešime, yra pasiūlyti sankcijų sistemą, baudžiamų sankcijų sistemą dėl biologinių medžiagų pirotavimo. Man atrodo, e, ir man buvo labai įdomu padiskutuoti su visa eilė suinteresuotų pusių, taip pat ir su rinkos veikėjais, kurie nukentėjo nuo e, biologinio piratavimo, nugi, nuo apkalbų. Ir e, čia vėlgi Europos komisijos numatyta baudų sistema pasiteisintų. Komisija jau yra parengusi tokius dokumentus ir turėtų būti labai aiškiai įvardinta ši praktika, kuri, e, kaip jau sakiau, e, yra baustina ne tik moraliai, bet ir kitaip. Kol kas e, teisiškai ir finansiškai nuteisti negalima. Biologinis piratavimas yra susijęs ne tik su galimybė gauti tas medžiagas, tuos išteklius. Taip pat mes turime suprasti, kad yra inžinierių, kurie iš to pelnosi, uh, ir daro labai didelę moralinę žalą visuomeniai. Taigi pasiūlymas apibriežti biologinį piratavimą, aš žinau, kad tarptautiniu mastu dėl to yra e, diskutuojama. Aš nepritariu juridiniai analizai, teisininkų analizai. Aš manau, kad nerima kelia tai, kad Europos parlamentas, įsivaizduokite, kaip teisės aktų rengėjas, nesugeba apibriežti taisyklių taisyklių, pagal kurias būtų apibriešta teisinė bazė. E, tais atvejais, kai tarptautiniai dokumentai negali būti tinkamai pritaikyti. Mes turėtume būti įpareigoti apibriežti biologinio piratavimo tarptautiniu mastu reiškinį ir be to e, šiandien mes ES biologinės įvairovės rytyje esame lyderiai pasaulyje mumis yra realiai pasitikima Europ, tarptautiniu mastu. Mes e, tarsi parengėme dirbą e, biopiratavimo apibrėžimui ir kitiems svarbiems e, veiksmams šioje srityje. Taip tik pademonstruotume norą kovoti su tokia praktika. Dar dėl kontrolės ir kontrolės punktų įsteigimo. Šiandien yra du kontrolės punktai ir Europos komisija siūlo, kad jie mm, funkcionuotų rinkoje, nes tai yra reikalinga ir užtikrintų e, gerą e, veiklą. Įdomu būtų dar vieną naują dalyką pastebėti. E, moksliniai tyrimai, kurie aišku turi būti finansuojami ir iš viešų, ir iš privačiųjų šaltinių, reikėtų vengti tokios padėties, kur yra susijusi su juridiniu neiškumu, kai nebeaišku, kaip e, e, institutas įmonė, e, kuri investavo metų metais į vieno ar kito mokslinio tyrimo kūrimą, galėtų tą produktą pateikti į rinką. Mes turime suprasti, kad būtų būtina užtikrinti ilgalaikį genetinių išteklių atsiekamumą. Tai turi būti padaryta teisiškai. Tai niekiek nesukels papildomų kaštų. E, m, turime suprasti, kad tikrieji kaštai išplaukia iš kontrolės pagal devintą punktą, devintą straipsnį. Ir e, kuo daugiau atsiras tų kontrolės punktų, tuo sunkiau bus užtikrinti atsiekamumą. E, ir valstybės narės ir taip pat įmonės turėtų užtikrinti tokį atsekamumą. Todėl aš manau, kad pasiūlymai dėl naujų kontrolės punktų turėtų palengvinti sistemą. Gal Sandrin galėtum pabaigti užbaigti, nes dar trys klausimai lieka. Dar vienas labai svarbus klausimas, nes jis buvo paminėtas. Dėl atgalinio e, galiojimo, taikymo, retroaktyvumo. Reglamente pateiktame pasiūlyme, kaip jau buvo sakyta, nėra kalbama apie galinį galiojimą. Yra kalbama apie tai, kad turi būti patikrinama e, pagal proto, Nagojos protokolą e, sutartys, jeigu e, išteklių naudojimas pasikeičia. Aš stengsiu kuo aiškiau pasakyti. Šiandien genetiniai ištekliai yra perkami, įsigyjami ir naudojami moksliniams tyrimams. Niekad nėra sakoma, Ar teigiama, kad tie genetiniai ištekliai turi būti surašyti sutartį? Bet taip pat matome, kad tie patys genetiniai ištekliai šiandien esantis mokslinių tyrimų objektų tampa komercinė preke. E, nuo Nagojos protokole yra kalbama apie naudos pasidalyjimą. Čia mes pradam kalbėti apie naujovišką panaudojimą, naują panaudojimą pagal kitokią paskirtį. Ir pagal Nagojos protokolą tai yra numatyta. Čia nekalbame apie jokį atgalinį galioj, e, taikymą, kaip kad buvo sakyta. Nenorėčiau atsakyti detaliai visus klausimus, aš manau, kad turėsim dar galimybę apie tai padiskutuoti su dideliu malonumu. O baigdama galiu pasakyti, kad e, nėra būtina E, kai kalbam apie Nagojos protokolo ratifikavimą Europos parlamente, pradėti plačių diskusijų, kadangi tas ratifikavimas automatiškai išplauks iš reglamento, kurį ką tik aptarėme prieimimo. Aš parlamentą raginu visus kartu vienbalsiai ratifikuoti šį protokolą. Šiandien jį jau yra pasirašiusios visos valstybės narės išskyrus dvi. Be to yra e, tą protokolą pasirašysios 16 kitų valstybių, tarp kurių yra Indija, Meksika, kurios Afrikos šalys. Todėl galime tik dar kartą pabrėžti, kaip svarbu Nagojos protokolą mums ratifikuoti. Jūs pirmininkė teisingai pastebėjote, kad Junktinės Amerikos valstijos nedalyvavo CDB. Ir aš galiu pasakyti, kad Nagojos protokolas yra svarbus e, dokumentas atnešantis konkurencinį pranašumą tarptautiniu mastu ES bendrovėms, kadangi mes e, ir e, kal, mes galėsime ratifikavę tą protokolą e, sukurti tikrus pasitikėjimo santykius su kitomis valstybėms, genetinių išteklių tiekėjomis. Ir mūsų Europos mokslininkai galės lengviau gauti e, abipusės pagarbos su trečiosiomis šalis pagrindų reikalingas medžiagas tyrimams. Ačiū. Have... Labai ačiū. Pakeitimus galite teikti iki gegužės 24-osios. Birželio 19-20 dieną jos aptarsime, o komitete balsuosime Liepos 10 arba 11. Taip pat komitete e, balsuosime dėl Nagos protokolo ratifikavimo šių metų Liepos 10-11 dienomis. Na, o dabar galime eiti prie kito darbo tvarkės klausimo. Tai yra klausimas komisijai, um, į kurį atsakoma žodžių klausimas yra dėl naujagimių retų lygų atrankinės patikros. Pone Vilmat, ar jūs norėtumėte pristatyti šį klausimą, ar iš karto galima sutikti žodį komisijai, jeigu taip prašom. Labai. Ačiū, ačiū komisijai už tai, kad dalyvavote tuose. Frederik Krys turėjo išėti, aš Turiu pasakyti, kad e, parlamentas labai svarbus yra kovojant su retomis lygomis. Prieš keliarius metus pradėjau dirbti su gimtomis, gimtais imunodeficitais ir aš tikrai um, man padarė e, didžiulį šoką, kai sužinojau, kad pavyzdžiui kūdikis, jeigu jam nenustatytas e, įgimtas sunkus imunodeficitas, gali mirti net nesulaukęs senelių metų, o tai galima nustatyti ir išgydyti. Uh, pavyzdžiui, persodinus kalučiulpus, taikus genoterapiją ir tas vaikas gali gyventi sveiką gyvenimą. Ir tą mm, būklę galima nustatyti įprastiniu eiliniu kraujo patikrinimu. Tai taip, aišku, retos lygos yra labai retos, o ta, jų testavimas, gydimas yra uh, Mm, labai brangus, tuo tarpu šiuo atveju e, vieną kūdikį patikrinti kainuotų tik tai 4 eurus. Motinos man yra atsiuntusios laiškų, parašytos, kaip yra baisu prarasti kūdikį vien dėl to, kad nebuvo nustatyta tokia lyga. Mes turime įrankių, kurie leistų užkirsti kelią tolesniems mirtims. Uh, Šiuo metu JAF apie 20 valstijų e, standartinėje procedūroje turi tokį tikrinimą, likusios irgi tuoj pasieks pavyzdžio. ES yra ke, keli bandomieji projektai, kur jau yra tikrinami naujagimiai taip. Junknėje karalystėje nacionalinis komit, tikrinimo komitetas irgi peržiūri dabar o, savo požiūrį. Profesorius Valgastel iš John Hopkins ligoninės yra atlikęs nuostabų darbą ir sugebėjo įtikinti mūsų komitetą. Um, Europos Sąjunga gali suvaidinti lyderės vaidmenį retų lygų srityje, iš tikrųjų pasiremdama savo sukauptą patirtimi. 2009 metais taryba pripažino tai ir komisija nustatė, kad mm, ką tik gimusių kūdikių tikrinimas dėl retų lygų yra prioritetas ir mes e, daugiau iš komisijos nieko neišgirdome. Um, Pavyzdžiui, skit būtų galima tikrinti vos gimus vaikui e, tai ir nus, galima nustatyti tą įgimtą sunkų imunų deficitą ir jį išgydyti. Tai kodėl mes to nedarime? Aš noriu išgirsti komisijos nuomonę. Wilmot, the... Ačiū, poniai Vilmant. Turiu du kalbėtojus, o paskui suteiksiu komisijai žodį atsakyti. Pone Aukoni, EPP e vardu. Merci, monsieur le président, chers collègues. Euh... Ačiū pirmininkė, kolegos. Mm, Miroslav Mikol Lavik negali būti posėdėje. Ir jis paprašė mm, pakalbėti už jį, aš atsiprašau, aš ne visai pasirengusi, bet turiu pasakyti, kad EPP tikrai um, remia ponios Vilmos kolegės parengtą klausimą, nes tikrai labai svarbu galvoti apie mokslo tyrimus ir prevenciją tokių retų lygų. Tai yra labai svarbu ir EPP tikrai parems jūsų pastangą šio klausimu. Um, and... Uh, Mrs. Labai ačiū, ponia Parvanova, liberalų vardu. Jei ji baigs kalbėti telefonu. Antonija, žodis jums, jeigu trumpai. Tai tada dar, ponia Vilmo, spės, spės išklausyti ir komisijos atsakymą. Okay, well, in, in that case, we immediately Kągi, tada galime iš karto suteikti žodį komisijai. Panas Ran? Taip, ačiū. Labadiena, naujagimių tikrinimas yra mm, visai eilė testų ir patikrinimų atliekamų su kūdikiu iš karto po jo gimimo, nu, siekiant nustatyti įvai, jo būklę, sveikatos būklę. Ir tai daroma daugelio valstybių, tačiau kai kur Mm, tikrinama e, viena lyga, kitur dėl 29 lygų yra tikrinami naujagimiai. E, savo veiksmų plane 2009 metų komisija paragino valstybės narės surinkti um, informaciją apie retų lygų tikrinimą ir um, apjungti tas bendras žinias ir tą informaciją, kad būtų galima parengti bendras gairias dėl visuomenės tikrinimo, dėl retų lygų naujagimio atrankinės patikros. Ir buvo paskelbtas konkursas dėl naujagimių e, tikrinimo dėl retų lygų e, praktikos apžvalgos ir parengtas ekspertų dabar dokumentas ir e, santrauka Po to buvo sukurtas ir ekspertų tinklas naujagimių tikrinimo srityje. Naujagimių tikrinimas yra bendrai um, valstybinės sveikatos, uh, viešas sveikatos sektoriaus atliekamas darbas ES. Čia reikia, aišku, paminėti ir ekonominius aspektus, ir ekspertų nuomonę, ir nacionalinė uh, praktika yra nuo 1 iki 29 lygų tikrinimas. Aišku, visos tos lygos yra retos, kokybės kontrolė ir užtikrinimas svarbiausia yra, aišku, laboratorijų procesuose. Įgimtas sunkus imunodeficitas nėra tikrinamas nei viena valstybė narė. Mes turime informacijos, kad JAV pradėjo dėkti tokią praktiką, pradėjo nuo valst, kelių valstijų. Kol kas ES ši konkreti lyga nėra tyriama, tikrinama. Uh Europos retų lygų ekspertų komitete buvo tokia bendra valstybių narių atstovų nuomonė išsakyta, kad naujagimių tikrinimas yra iš esmės visų pirma valstybių narių atsakomybė. Ir aišku, bendarbiavimas, keitimasis praktika turėtų būti skatinamas europinių lygmenių dėl technologijų geriausių dėgymo ir vertinimo, bet tai turėtų būti savarankiška. Pavyzdžiui, e, e, reikėtų analizuoti, kokios būtų geriausios technologijos technologijos ir taip toliau. Komisija nusprendė, kad nėra pakankamo konsensuso dėl glaudesnio bendrabiavimo, kad būtų pagrysti tolesni mūsų žingsniai šią sritį ir komisija apibendrinsi savo poziciją kitame posėdėje birželį. Tai tiek būtų mūsų atsakymo jums. Labai ačiū už atsakymą. Netrukus suteiksiu žodį poniai Vilmat Tačiau prieš tai norėčiau atsiprašyti pono Bokros, nes pamiršau jam suteikti žodį anksčiau. Gal dabar galite trumpai pasisakyti? Ačiū. Aš esu įpareigotas pasisakyti Anos Rosbach vardu. Ji turėjo išvykti, o prieš išvykdama dar norėjo pateikti keletą komentarų, dar prieš pasisakant komisijai. Na, bet tiek to. Uh, Kalbant apie retas ligas, pone Rosbach mano, kad problema yra, jog nėra savokos apibrėžiančios retas ligas. Nei tarptautinių lygių, nei europinių lygių tokios savokos, bendros savokos nėra. Europinių lygmenių, pavyzdžiui, manoma, kad tai yra tokia lyga, kuria serga vienas iš dviejų tūkstančių žmonių. Danijoje tai yra vienas asmo iš penkių tūkstančių. Taigi tai, kas vienoje valstybė narėje laikoma reta lyga, kitoje valstybė narėje gali ir nebūti reta lyga. Ir kaip mano komisija, kokią įtaką tai turi komisijos iniciatyvams ir valstybių narių vyriausybių atsakomybei. 2008 metais komisija paskelbė savo komunikatą apie retas lygas ir ten komisija uh, ragino sustiprinti bendradarbiavimą e, patikros, atrankinės patink, patikros rytyje. Paskui 2009 metais gal galite patilėti, prašo kalbėtojas. Taigi 2009 metais taryba pateikė rekomendacijų dėl šių retų lygų, dėl europinių gairių, uh, E, rengimo, kaip turėtų būti atliekama gyventojų patikra. Paskui komisija 2012 metais pateikė naujų dokumentų ir aš norėčiau pasitirauti komisijos, galbūt jį galėtų paaiškinti, kas yra šiandien daroma, ką komisija šiandien veikia šioje srityje. Labai ačiū, suteiksiu žodį poniai Vilmat, gal norite pateikti baigiamųjų pastabų arba turite klausimų komisijai. Ačiū. Pirmininkė, mane komisijos atsakymas labai nuvylė. Iš tikrųjų, e, tokie testai yra atliekami tik kai kuriuose ES regionuose. Pavyzdžiui, žinau, kad Vokietijos kai kuriuose regionuose tokie testai atliekami. Kalbant apie šias konkrečias lygas, pasakysiu štai ką. Vaikai miršta, jeigu nėra diagnozuojama lyga. Taigi daug Tėvų man pranešė, kad jų vaikai mirė, taip pat nėra pakankamai patirties šioje srityje. Ir jeigu, tarkim, kažkokia reta lyga diagnozuojama, tai uh, reikia pasakyti, kad lyga gali būti išgydoma, jeigu ji diagnozuojama pačioje pradžioje. Ir man atrodo, kad mes turėtumėm uh, suteikti gairą apie tai, kaip turėtų būti atliekami tokie testai, jeigu būtų ir išgelbėta, kad ir vieno vaiko gyvybė. Ar tai yra nepakankamai pateisinama priežastis imtis veiksmų? Ačiū, pone Wilmet. Jau gal diskusijose nesikartokime. Man atrodo, kad nebūtina vėl suteikti žodžio komisijai tai, ką dabar pasakėte antrajame diskusijų etape, jau minėjau ir komisiją. Jeigu niekas neprieštarautų, aš dabar norėčiau paprašyti perėti prie kito klausimo, į kurį atsakoma žodžiu. Tai yra ponios Parvanovos ir ponios, ponios Taylor klausimas dėl būsimo ES veiksmų remiant valstybės narės kovoje su alkoholizmo padaroma žala. Labai aktualus klausimas artėjant pietų pertraukai. Pone Parvanova, ar jūs norėtumėte pasisakyti dabar prieš komisiją? Jeigu tai prašom, žodis jums. Ačiū. Alkoholis yra vienas iš didžiausių rizikos faktorių e, dėl chroninių lygų. Vartojantis asmen, alkoholį asmenis dažnai uh, e, elgesi rizikingai. Uh, Per metus vidutiniškai vienas ES gyventojas išgeria 12,5 litro alkoholio. Tai yra daugiau kaip du kartus negu kad pasaulinis vidurkis. Tai reiškia, kad mes jos naudojame tikrai daug. Alkoholio vartojimas pažydžia smegenis, taip pat daro neigiamą poveikį šeimai, visuomeniai. Dėl alkoholio vartojimo padaroma daugiau nusikaltimų, mažėja žmogaus produktivumas visuomenė turėtų stengtis sumažinti alkoholio vartojimą tam, kad būtų mažinama ar alkoholio padaryta žala. Kol kas e, kovos alkoholio strategijos tikslai buvo pasiekti tik iš dalies. Strategijoje kalbama apie daug įvairių e, aspektų, kaip kad, tarkim, stigmatizacija, e, medicinė pagalba žmonėms, kurie kenkia, kenčia nuo alkoholizmo. Komisija uh, sakė, kad ji nenori atnaujinti kovos su alkoholio strategijos. Aš norėčiau pasirauti, galbūt komisija vis dėlto norėtų pakeisti savo nuomonę. Toliau dėl pasaulio sveikatos organizacijos pareiškimo, kad e, alkoholizmas yra chroniška e, lyga, pažydžiantis smegenis. Kaip komisija ketina uh, kovoti su alkoholio vartojimu, dirbdama įvairiose sritise, pavyzdžiui, chroniškų lygų e, srityje, taip pat e, dvasinės veikatos srityje. Taip pat aš norėčiau pasiteirauti um, dėl tabako sektoriaus ir alkoholio sektoriaus veiksmų šiuose sektoriuose kaip jie derinami ir kaip, ar yra kuriamos naujos strategijos dėl e, naujų žiniasklaidos priemonių, pavyzdžiui, interneto naudojimo reklamuojant alkoholį jaunuoliams. Taip pat e, juk yra įvairių kampanijų, e, kurias rengia generalinis Sanko direktoratas. Galbūt rengiant tokias kampanijas reikėtų atsižvelgti ir į tai, kad žmonės turėtų būti šviečiami apie alkoholio daromą žalą. Alkoholis padaro ir didžiulę socialinę bei ekonominę žalą. E, ta žala yra maždaug pusantro milijardo um, eurų. Atsiprašau, 155 milijardai. Kaip jūs ketinate kovoti ir su alkoholizmu darbo vietoje? Uh, Ir kaip jūs, iš tikrųjų, kaip jūs ketinate su to kovoti? Ir toliau dar klausimas dėl kom, kokybiškų sveikatos priežiūros paslaugų suteikimo. Taip pat noriu pasakyti, kad kol kas dar dažnai uh, alkoholio sukelti sutrikimai uh, yra prastai diagnozuojami, tik apie 15 procentų atvejų diagnozuojama ir tik 10 procentų yra gydoma. Ką čia ketina daryti e, komisija? Kaip būtų galima gerinti alkoholio sukeltų lygų diagnostiką ar kaip būtų galima padėti alkoholikų šeimoms? Ačiū. Like Ačiū. Toliau Rebeka Taylor, antroji autorė šio pranešimo, Karlas Šliuteris ir ponas Peterle paskui norės kalbėti. Paprašyčiau kalbėjimo laiką riboti, kad Europos komisija galėtų atsakyti ir kad galėtume užbaigti šiandienos darbo atvarkę. Labai ačiū, aš kalbėsiu trumpai. E, paremsiu E, tai, ką sakė kolegė Peronova, manau, kad pats laikas peržiūrėti ES alkoholio strategiją. Taip pat pasakyčiau, kad e, nauja strategija, nauja strategija turėtų būti atsižvelgta visuomenės veikatos ir rinkos poreikius. Puikus pavyzdys, ponas Šliuteris. Ačiū pirmininkė. Aš irgi labai trumpai kalbėsiu. Pone Porvanova kalbėjo apie socialinę žiniasklaidą 2007 metais. Šeštaisiais metais, e, tai kai rengėme strategiją, tie klausimai nebuvo svarbus. Bet šiandien e, socialinė žiniasklaida yra daugia milijoninė industrija. Ir e, pateikime pavyzdį, televizija be sienų buvo įvesta Europos masto e, drau, įvestas draudimas alkoholio reklamai, bet tada atsivėrė internetas Ir internetas pasiekia tiek pat žmonių, kiek ir televizija ankstame pasaulyje, todėl mes turėtume konkre pateikti konkrečių pasiūlymų. Kitas dalykas. E, alkoholio ženklinimas e, yra kitas svarbus dalykas, kaip e, maisto produkto ženklinimas. Aš manau, kad atėjo laikas pateikti naują pasiūlymą šiuo požiūriu. Ir Peterle. Ačiū. Ačiū pirmininkė. Parvanovė. Aš irgi norėčiau padėkoti kolegiams e, už šią iniciatyvą. Ačiū kolegė Parvanovai. Aš jau ne vienerius metus kovoju su vėžiu, dirbdamas Europos parlamente. Ir žinau, kad alkoholizmas yra vienas iš rizikos faktorių galinti sukelti vėžį. Uh, Daug ES piliečių neižvelgia jokio ryšio tarp vėžio ir alkoholizmo arba alkoholio vartojimo. Ir būtent dėl to aš manau, kad reikėtų vykdyti kampaniją, šviesti žmonės apie tai. Na, nenorėčiau dabar kalbėti apie visas detalės, tačiau bet kokiu atveju pasakysiu, kad tikrai būtina peržiūrėti strategiją. Nes kai kurie likščiolinės strategijos tikslai dar nėra įgyvendinti. Man atrodo, kad ši strategija turėtų būti sugriežtinta. Toliau e, Europos komisijos vardu panas Rain. Ačiū už klausimus ir komentarus. Nepaisant valstybių narių pasiektos pažangos ir ES masto pasangų, žalingas alkoholio vartojimas išlieka rimta sveikatos problema visoje ES. Be to tai kelia rimtą susirūpinimą e, kalbant e, apie e, žalą ekonomikai, nes prarandamas produktivumas ir žmogaus gebėjimas dirbti dėl alkoholio naudojimo. E, strategijoje Europa 2020 yra sakoma, kad socialinę sanklaudą stiprinant ES gali sustiprėti Aš e, apie ankstesnį dokumentą kalbėdamas, e, sakiau, kai kalbėjau apie investicijas į sveikatą, pabrėžiau, kaip svarbu yra ne tik visuomenės sveikatai, bet ir ekonomikai e, prevencija. Visuomenės sveikatos prevencija. 2006 m. ES strategija, pagal kurią valstybės narės yra remiamas kovojant su alkoholio daroma žala, buvo išskirtos penkios prioritetinės temos aktualios valstybėms narėms ir bendrijos veiksmai, papildantis nacionalinę politiką ir nacionalinių veiksmų koordinavimas įgavo papildomą vertę. Turiu galvoje vaikų, jaunimo apsauga, informacija piliečiams apie e, alkoholio vartojimo daromą žalą ir pavojų. E, dvi pagrindinės strategijos alkoholio strate, e, struktūros alkoholio strategijai įgyvendinti buvo valstybių narių komitetai alkoholio politikai įgyvendinti. Per juos valstybės narės gali keistis patirtimi e, tarptautiniu lygiu. Ir antras dalykas - Europinė institucija dėl alkoholio ir sveikatos. Tarp kitko, ji posėdžiauja šyryt. Ten susitinka visos visuomenės atstovai, skaitant ir gamintojus, kurie laisvanoriškai e, prisideda prie įvairių strategijų kovai su alkoholio daromo žalos mažinimu. Kaip tik dabar e, mes baigėme vertinti 2006 metų strategijos įgyvendinimą iki 2012 metų. Ir dabar jau matome, kad strategijoje išskirtos prioritetinės sritis buvo aktualius visai Europos Sąjungai. Ir e, padarytas darbas e, padėjo paremti valstybės narės tačiau kol kas dar nematome vaizdaus pasikeitimo alkoholio suvartojime ir kenksmingame jo gerime. Todėl reikia dar e, daugiau padirbėti, kad būtų sumažinta e, alkoholio daroma žala. Bendrai mes manome, kad šis pranešimas yra naudingas, jis e, sustiprins alkoholio strategijos efektyvumą ir leis mobilizuoti ES masto jėgas. Ten yra numatytas konkrečios gairės ateities darbui, kad būtų sustiprintas valstybių narių komitetų darbo efektyvumas. Ketvirtajame straipsnėje yra minoma išorinė, išorinis vertinimas. E, E, jo e, išsami informacija jau buvo paskelbta ir valstybės narės kartu su parlamentu ateityje turės plačiau diskutuoti apie e, šios strategijos įgyvenimą. Alkoholio vartojimas išlieka vienas iš dešių rizikos faktorių chroniškoms lygoms. Todėl, kol nebus priimta sprendimų dėl tolesnės Europos komisijos strategijos, turime toliau įgyveninti dabartinę strategiją, didinti jos efektyvumą ir mokytis iš išorės vertinimų. Uh, Atsakant į konkrečius klausimus labai trumpai dėl chroniškų lygų ir e, mąstymo procesų susijusių su tuo. Mąstymo procesas baigsis šių metų pabaigoje ir gruodžio mėnesį taryba paskelbs išvadas. Todėl Europos komisija siūlys e, pagal tarybos išvadas priimtas gruodžio mėnesį imtis tolesnių žingsnių, įskaitant ir chroniškų lygų prevencijos e, sukūrimą, užtikrinant sveikatos sistemų tvarumą chroniškų lygų strategija apims ir vėžio prevenciją, ir dvasinės sveikatos problemas. Atsakydamas į pastebėjimą dėl vėžio, galėčiau pasakyti, kad Europos vėžio kodekso viena rekomendacijų yra susijusi su e, per didelio alkoholio vardojimu ir jo e, sąsaja su vėžiu. Manau, kad apie tai artimiausiais metais turim garsiau kalbėti. Dėl informavimo kampanijų Buvo iškeltas klausimas, e, e, iškelta paminėta, kad turėtų būti pradėta e, informavimo kampanija prieš rūkimą. Bet vienintelė problema susijusi su naujomis kampanijomis yra resursai, ištekliai. Aš galiu pasakyti, kiek ir turbūt patys puikiai žinot, kiek problemų iškilo kalbant apie finansų bazę. Matome, kad lėšų vis mažiau ir mažiau lieka. Todėl naujų kampanijų. Uh, uh, tikslingumas ar įmanomumas priklausys būtent nuo e, lėšų. Toliau, ženklinimas, ženklinimas su pareiškimais apie sveikatingumą. Mes kaip tik dabar e, nagrinėjame alkoholio ir sveikatos forumo e, parengtus dokumentus su skirtingais partneriais. Kaip tik dabar yra paskeltas viešasis konkursas, pagal kurį būtų bandoma įvertinti, e, koks yra informavimo priemonių efektyvumas ir kiek konkrečių rezultatų tai gali pasiekti. Mes tikimės, kad konkrečios ataskaitos bus paskelbtos šiais metais. Vienas iš didžiausių e, rūpešių yra tas, kad alkoholio gamintojai prisėmė įsipareigojimus tarptautiniu mastu, turi juos įgyvendinti ir Europoje. Mes turime užtikrinti, kad tarptautiniu mastu pramoninkų prisimti įsipareigojimai atsispindėtų Europos procese. Panaši padėtis e, yra ir reklamoje e, E, alkoholio forma yra prisimta nemažai mm, laisvanoriškų įsipareigojimų, apie juos bus kalbama ir išorės vertinime. E, Connect generalinio direktorato kolegos e, šyrit pranešė apie ES teisės aktų nuostatas susijusias su žiniasklaida ir reklama žiniasklaidoje. Kaip tik prasideda tyrimas e, apie reklamą ne tik televizijoje, bet ir naujose informacijos technologijų komunikacijos e, priemonėse. Tai bus aptarta e, specialioje studijoje, kuri bus netrukus pradėta ir bus bandama išsiaiškinti, kaip alkoholio reklama įtakoja vaikus naudojančius naujasias informacijos technologijos priemonės, ne tik tradicinę televiziją. Dėl diagnozavimo ir visuomenės sveikatų bei gairių medikams Manau, kad e, sveikatos programa, kurią mes dabar kaip tik baiginėjame, e, numatys galimybių paremti tokias iniciatyvas ir aš norėčiau paraginti profesinės organizacijas susijusias su šias rytimi e, teikti paraiškas, par, kad gautų paramos savo veiklai vykdyti. Ačiū. Ačiū. Aš žiūriu į laikrodį, bet manau, kad ponė Parvanova dar nori kalbėti. Aš galėčiau jums skirti tik vieną minutę galutiniam pastabai. Net trumpiau, tik dėl darbo tvarkos pirmininkui. Ar būtų įmanoma pasiūlyti, kad komitetas parengtų rezoliuciją, žinant, kad senoji strategija pasibaigė, o ji yra labai svarbi. Todėl aš manau, kad reikėtų nuspręsti e, šiek tiek pastumti komisiją, kad ji parengtų atnaujintą variantą arba bent jau paremti mūsų poziciją. Um. Ta reikia daryti per koordinatorius, todėl aš e, siūlyčiau, kad jūs kreiptumėtės į savo koordinatorių, kad koordinatorių posėdėje apie tai būtų kalbama, bet e, tikimybė labai nedidelė, nes mūsų kadencija baigėsi ir vietos darbo tvarkėje nebėra likę daug. Bet galit visada pabandyti per koordinatorius. Like to... Tuo aš baigiu šį klausimą žodžiu ir pereinu prie paskutinio darbo tvarkės punkto. Pasikeitimas nuomonėmis su komisija apie investuotojų ir valstybės arbitražą. Ponui Arsenis žodis. Much, uh, that, uh... Ačiū, tai yra klausimas, kuris labai neramina mus socialdemokratų mm, darbo grupė komitete. Buvo mm, neilgas toks susitikimas mm, mūsų grupėje šią savaitę ir mūsų koordinatorius esu paskirtas kalbėti šiuo klausimu. Taigi, kas yra tas klausimas? Po Lisabono sutarties turime mm, įgaliojimus, galės taip pat svarstyti ir investuotojų apsaugos sutartis valstybių narių per ES. Taip yra padaryta siekiant užtikrinti, kad tie sutarimai būtų demokratiškesni, įtrauktų žmogaus teisų aspektą ir taip toliau. Tačiau mm, ta forma, kur yra pasirinkta taikant šią e, naują uh, galę yra sutarime su Kanada ir um, panašu, kad ta, uh, ta aplinka netiek uh, daug apsaugos garantuoja ir labiau kenkia demokratijai. Taigi, tai yra sutarimai, kur yra skirti apsaugoti investuotojus, investicijas Bet kas investuoja visame pasaulyje? Pirmas dešimt valstybių - Hongkongas, 90 milijonų eurų Kinija, 70, Singapūras, 60. Europos ten nėra. Yra kažkur sąraš, žemai, žemai sąraše. Tai visų pirma turime pasižiūrėti, kas investuoja. Jau nebe devintas dešimtmetis dabar, mes gyvename krizės Europoje. Uh, ir nebe Europa mm, investuoja, o tos šalis, kuriuoms sekasi daug geriau. Bet mm, na, reikia gal kalbėti ne apie tai, ar giname Kinijos interesus ar Europos interesus, tiesiog ne kurių šalių interesus mes giname, o kieno interesus giname, ar piliečių, ar tarptautinių kompanijų. Čia pateiksiu skaičius, kurie yra labai svarbus. 90 metais bendras, bendrai investicijų suma visame pasaulyje buvo 2 trilijonai JAV dolerių. 2011 metais 21 trilijonas e, JAV dolerių. Šiandien 110 tarptautinių firmų turi daugiau kaip milijoną padalinių užsienio mm, filialų. Tai reiškia, kad yra didžiulė rizika kad net jeigu sudarysime patį susitarimą su Kanada ar vėliau su JAV, su viena iš kelių valstybių, tai galės panaudoti bet kuri įmonė, bet kuriame pasaulio kampelė, net jeigu būtų neįsisteigusi Kanadoje, o tik turėtų savo uh, filialą, pavyzdžiui, um, Kanadoje. Tai vadinama palankiausių sąlygų uh, E, sutartinių sąlygų paieška kai įmonės ieško, kur geriausias režimas, kaip, ką reikėtų daryti. Nesutų ginčių mechanizmas suteikia įmonėms teisės e, konkrečiai tik tai užsienio kompanijoms užginčyti bet kokį susitarimą priimamą čia, Europos Sąjungo, Europos parlamente per bendrą sprendimo procedūrą. Uh, bet kokį susitarimą, kuris mm, užginčyti bet kurį susitarimą arbitražo teisme, ne Europos teisme, ne Europos Sąjungos teisme, o arbitražo teisme, kaip žinote, 40 asmenų rotacija yra skiriami, kartais iš vienos pusės, kartais iš kitos pusės, 40 žmonių paskui nuspręs, ar tai, ką mes nusprendėme čia, yra teisinga ar ne. Kaina yra labai didelė. Uh, Bylos kaina skaičiuojama, kad gali būti iki 30 milijonų vienai šaliai, viena byla. Pateiksiu pavyzdį, 2003 metais Čekijoje, kuri turėjo susitarimą su tokia nuosta buvo iškelta byla, kad jį pateiktų kompensaciją 300 milijonų eurų plus 10 procentų palūkanų. Nu Mes žinome, kad labai sunku dabar su krize susidarančiams valstybėms pakelti tokią kainą. Tai yra labai su, svarbu turėti omenyje. Eina kalba ne vien tik tai apie tai, kad įmonė, ir aš pateiksiu pavyzdį, kas būna, kai ieškoma geriausių sąlygų sutarčių. Philip Morris uh, užginčia tabako teisės aktus, tokius kaip mes dabar čia svarstume Australijoje. Philip Morris pasina, pasinaudos sutartimi, kurią Australija anksčiau turėjo e, su Singapūru ir Philip Morris turėjo e, savo filialą Singapūrą, ne Australijoje, Singapūrą ir per Singapūrą e, pasinaudojo investicijų apsaugos punktų ir iškėlė bylą dėl um, neišvažios paprastos pakuotės reikalavimus keliančių teisės aktų, kuriuos uh, Australija patvirtino, ką mes dabar svarstėme Europos parlamente. Jiem nepavyko nieko nacionaliniuose teismuose, bet dabar jie būtent nori pasinaudoti šiuo investuotojų apsaugos mechanizmu. Tai yra labai svarbus klausimas. Man reiktų vienos dviejų minučių. Dar vienas svarbus klausimas yra trečios šalies finansavimas. Trečios šalies finansavimas yra tai, kai rizikos fondai suteikia pinigų įmonėms statydamos ant to, kad mūsų teisės aktas bus atmestas, užginčytas ir kad jos išloš pinigų. Kokio masto čia klausimai? Vokietijoje neseniai buvo atvejais. 2009 metais Hamburgo savivaldybė nusprendė, kad statant naują jėgainę, reikia laikytis konkrečių kokyb, vandens kokybės standartų. Ta įmonė, kurie turėjo statyti tą jėgainę, apgi, užginčia šitą sutartį tame arbitražė tribunolė ir pasiekė, kad tas reikalavimas būtų išbrauktas iš konkurso sąlygo. Dabar ta pati įmonė Vokietijoje vėlgi per SDS teismus, ta arbitražo teismus, uh, E, užginčia tai, kad, e, kad brandolinė energetika Vokietija nusprendė atsisakyti brandolinės energetikos. Štai kokios bylos. Pirma, to, to, to tokios bylos, tokie užginčiamai gali paliesti ir ES teis aktus. Reikia ir tai turėti dabar omenyje. Iki šiol tai buvo įmanoma tik tai um, padaryti dėl nacionalinių teisės aktų, jeigu yra valstybės sutarimas su trečiaja šalimi kažkokia. Dabar jau bus galima tai padaryti ir dėl ES teisės aktų. Tai kaip komisija pasirūpins, kad neįvyktų toks dalykas, kaip aš sakiau, kai um, įmonė ieško palankesnių sutarties sąlygų kitoje valstybėje, kaip bus užtikrinta komisijas, kad būtų skaidrumas, nešališkumas, interesų konflikto, kad nebūtų. Uh, kad būtų visos procedūrinės garantijos tos, kurios yra mūsų teisės aktų, nes jeigu to nebus, tai tuomet uh, mūsų demokratija iškila grėsmė. Ačiū, Kritonai. Pasikeitėme nuomonėmis pavertė į monologų. Mes dabar jau baigėsi laikas. Suteiksiu žodį pirmiausia Bertlanin, paskui Jūta Hauk ir Karšliuteriui, bet kalbėkit trumpai. Uh, kad Europos komisija galėtų sureaguoti. Ačiū. Ačiū, mėly kolegos. Aš esu socialdemokratų frakcijos atstovas prekybos komitete. Mes labai atidžiai stebime dėrybas tarp ES ir Kanados ir iš tikrųjų man atrodo, kad turėtumėm daryti skirtumą tarp tokio mechanizmo, kuris galėtų apsaugoti investicijas ir tos srities, kurią apimtų šis mechanizmas. Man atrodo, kad galų gale visiškai um, nesvarbu, kaip vadinsis tas mechanizmas, svarbu, kad jis apsaugotų investicijas. Ir man atrodo, kad iš tikrųjų yra pasaulyje tokių sričių, kur buvo apsaugotos investicijos, pavyzdžiui, e, saulės energijos arba vėjo energijos sritise. Taigi čia investicijos yra saugomos. Esminis dalykas yra ne pati procedūra, esminis dalykas yra štai koks, kokios rytis turėtų patekti į sutartį saugančią investicijas. Ir aš manau, kad čia reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad e, tokios rytis kaip aplinkos apsaugos teisės aktai, socialinės politikos e, teisės aktai e, nebūtų ginčio objektas tarp investuotojų. Taigi, man atrodo, kad su Darantis su Kanada mes turėtumėm siekti, kad kiek įmanoma daugiau tokių svarbių dalykų būtų taikomas išimtis. Jūta Hauk, kalbėsiu labai trumpai ir labai greitai. Pritariu praktiškai viskam, kas buvo pasakyta. Aš norėčiau pridurti štai, kad mes esame teisės aktų kuriejai ir mes neturime uh, leisti koncernams mums nurodinėti, kokios kompensacijos turėtų būti išmokamos. Taigi, jeigu e, mūsų INTE komitetas į tai atsižvelgs ir tinkamai bendraus su komisija, siekdamas, kad tokios taisyklės neatsirastų susitarime, tai būtumėm tikrai labai laimingi. Aš tikiuosi, kad komisija uh, išgirs kolegų iš INTE pastabas. Ačiū. Ir galiausiai Karl Šlyter. Ačiū. Jau buvo pasakyta daugelis svarbių dalykų. Aš dar norėčiau pridurti, kad kol kas procedūros yra tikrai neskaidrios ir jokia trečioji šalis negali prisijungti, jokia nevyriausybinė organizacija negali prisijungti. Aš norėčiau pateikti konkrečių pavyzdžių. Tarkim, yra e, du atvejai Kanadoje. Vienas atvejis yra susijęs su pesticidais, chemikalais ir kitas atvejis buvo susijęs su, su Lindan ir šiuo atveju mane pralaimėjo. Ir norėčiau pasakyti štai, ką kiekvieną kartą, kai reikia imtis kažkokios te tai aplinką saugančios priemonės gali kilti rizika ir dėl to įmonės gali kreiptis į teismą ir tai gali padaryti labai neigiamą poveikį ir aplinkai ir piliečiams. Ačiū. Dabar suteiksiu žodį Europos komisijai, ponas Rubinačiak. Uh, uh, um, Ačiū pirmininkė, visų pirma noriu padėkoti už to klausimo iškėlimą, už diskusijas, tai yra labai svarbus klausimas. Uh, Aišku, pasižymėjome išsakytas pastabas ir dabar norėtumėm ką žengti truputėlį žingsnį į šoną ir kontekstą pristatyti, kad um, sureaguotumėm jūsų pastabas. Visų pirma, investicijų apsauga nėra naujas dalykas Europoje. Valstybės narės turi tinklą visą, maždaug 1300 dvišalių sutarčių su dideliu skaičiumi šalių. Toks visas paketas ir dauguma tų sutarčių, jei ne visos, e, turi aišku nuostatas dėl investuotų apsaugos. Kodėl? Todėl, kad mm, Europos Sąjungos valstybės narys, Europos Sąjunga mm, turi didžiausią dalį investicijų pasaulyje mm, 4-5 trilijonai eurų yra pinigai, e, turtas turimas užsienio kompanijose, investuotas užsienyje. Dar nuo 70-mečio mm, suprasta, kad labai svarbu apsaugoti investicijas. Aišku, dabar investicijų pasaulyje situacija keičiasi, tarptautinės investicijos suklestėjo išaugus priekybai pasaulyje atitinkamai. Uh, Todėl vis daugiau valstybių daug investuoja Europoje, kurios anksčiau neinvestuodavo Europoje. Ekonominė krizė ir komp konkurencija investicijų srityje įgyja vis didesnę svarbą. Todėl šiandien labai svarbu yra apginti ne vien tik tai mūsų investicijas užsienyje, bet ir galvoti apie tos investuotojus, kurie investuoja pas mus. Mm, tos nuostatos dėl investuotojų apsaugos leidžia individualiam investuotojui siekti išspręsti ginčą su valstybė, kurioje jis investavo, kurio, mm, ginčą, kurio jis nesugebėjo išspręsti per konsultacijas. Uh, E, per dėrybas dėl susitarimo. Čia, kas ant kortos yra pasakyta, kalbant apie investuotojų ginčių sprendimo mechanizmą, tai yra tai, kaip elgiamasi su investuotoju ir kai na, kalba apie ginčius tarp valstybių, vienintelė e, priemonė, aišku, yra monitoringas, taigi niekuomet nebūna jokių atvejų, kad reikėtų keisti ar atšaukti teisės aktus. Uh, Žinoma, valstybių narių susitarimuose dėl investicijų yra es teisės aktai irgi paliečiami, kadangi es teisės aktai yra arba tiesiogiai galiojantis, arba perkeliami nacionalinę teisę valstybės narėse, tai jeigu yra ta rizika, tai rizika jau yra ir dabar. Tad dabar mums iškilęs iššūkis yra, kaip pagerinti tą sistemą. Būtų labai sunku pasakyti valstybių narių subjektams ir ne vien tik tai tarptautiniams kompanijoms, bet ir vidutiniam dydžio įmonėms, mažoms įmonėms, kurios investuoja, pasakyti, kad vien dėl to, kad kompetencijos yra perdomos es lygmenių, mes dabar užtikrinsime menkesnę e, apsaugą, nei kad jie turėjo pagal nacionalinę sistemą. E, ypač Dabar ES vis labiau perima visus nacionalinius sustarimus. Tai da, da, aktualiau darosi. Dabar kaip reikėtų viską tobulinti? Reikia tobulinti visų pirma sutarčių rengimą. Mes norime mm, paaiškinti, kas yra teisingas ir sąžiningas elgesys. Tai nereiškia bet kas. Tai dalykas, kuris turi prasme Pavyzdžiui, tai reiškia, kad šalis neturėtų, būt, neturėtų elgtis su investuotojas, visišk, su investuotojas visiškai bet kaip, kaip tik tai sugalvoja, be jokio pagrindo, vienašališkai kažkaip tai priekabiauti prie investuotojų. E, tai aiškiai turi būti pasakyta ES teisės aktuose, taip pat turi būti pasakyta, kad um, konfiska. Uh, nusavinimas ir kompensavimas už nusavinimą yra įrašytas kaip principas daugelio šalių konstitucijos ir Europos žmogaus teisų konvencijoje tai yra pasakyta. Mes turėtumėm pasirūpinti, kad ne vienas investuotojas negalėtų pasakyti, kad pavyzdžiui aplinkosauginiai teisės aktai, mm, kurie didina jų veiklos kaštus, e, galėtų būti prilyginti nusavinimui tai ir tokiu būdu duoti pagrindo reikalauti kompensacijos. Mes norime tai aiškiai pasakyti dabartinėse dėrybose, taip pat ir su Kanada. Kanada. Taip pat norime pagerinti tai, kaip veikia investuotojų ginčių sprendimo mechanizmas. Mes norime procedūrinių ir esminių patobulinimų čia. Visų pirma, mes turim, norime, kad nebūtų galimybės ieškoti palankesnių sąlygų sutarties šalies. Taip pat dėl arbitražo narių elgesio kodekso irgi tai reikia tobulinti, kaip kolega Kristansarselis pasakė. Dabar dėl kainos, kas apmokės tą kainą. Mes norime pasirūpinti, kad investuotojas, kuris pralaimi bylą, turi apmokėti bilinėjimosi kaštus. Taip pat norime turėti tokią sistemą, pagal kurią šalis galėtų susitarti dėl privalomo sutarties aiškinimo. Taip pat ir visos eilės kitų elementų dėl skaidrumo ir sutarties interpretavimo. Mes taip pat norime, kad būtų galimybė ir trečiosioms šalims dalyvauti bylos nagrinėjime. Taigi, mes tikrai galvojame, kad mes stengiamės pagerinti sistemą, o tikslas yra, kiek įmanoma, labiau sumažinti bilinėjimosi riziką ir, pavyzdžiui, kad e, būtent, kad būtų didesnė apsauga teisės aktams ir tiems, kurios svarsto šis komitetas. Aš žinau, kad laikas labai spaudžia, žinau, pirmininkė, kad šis klausimas yra ir labai svarbus ir daugeliu aspektų labai techniškas, tai todėl mes esame labai pasirengę tęsti tas diskusijas tiek su atskirais europarlamentarais, tiek komiteto, komitete. INTA komitetas rengia, kiek už 16 dieną techninį susitikimą ir mes žinoma, mielai tęsime diskusijas ir tą progą. Ačiū, tai tikrai ne paskutiniai žodžiai šio klausimu, bet e, dėja aš privalau posėdį užbaigti. E, Kitas posėdis gegužės 6 diena. Posėdis baigtas. Ačiū.